Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu pasveikinti ekspertus, kuriuos pakvietėme į šiandieninius klausimus. Tai yra ponas Biorijas, ponas Anielį, ponas Georgiev ir ponas Kaponė. Pristatysiu juos detaliau vėliau prieš jų pasisakymus. Noriu priminti, kad šiuose klausimuose mes kalbėsime apie sudėtingus penktosios kartos belaidžio mobilaus standarto klausimus, kurį vadiname 5G. Siekiant atsakyti į klausimą, kaip įvairių technologijų, e, pavyzdžiui, jutiklių, kosmoso technologijų, dirbtinio intelekto technologijos kartu gali sukurti naujas paslaugas ir pagerinti vartotojų patirtį. Noriu padėkoti įtrė komiteto nariams, kurie dirba šiais klausimais e, rengiant įvairius reglamentus, įskaitant pranešėjus mūsų Pilar del Castillo Vero, Michal Boni, Mie Petra Kumpulanatri ir Karlos Zorinio ir noriu informuoti Jūs, kad šiems klausimams skiriame 2,5 valandos. Ir norėčiau, kad ekspertai apsiribotų 10 minučių savo pasisakymuose, o narių pasisakymai turėtų taip pat e, nebūti per ilgi, kad prelegentai turėtų laiko atsakyti į jūsų klausimus. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį trumpai įžangai ponui Karlo Zorinijo, kuris yra pranešėjas. Prašom, dvi minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti mūsų ekspertus atvykusius šios klausimus. Klausimai yra svarbus. Pavadinimas yra ryšiai skaitminiai ateičiai, neskaitminiai ateityje, čia yra skirtumas, ne tik semantinis, skaitminė technologinė revoliucija atitinka ir aiškiai politinę viziją, kuri atitinka Europos vertybės. E, Europoje šiek tiek vėluojame, neturime biudžetinių išteklių, kad galėtume pasivyti kitas e, mokslinės ypač galės. Ir man būtų malonu išgirsti uh, ekspertų nuomonę apie mūsų santykius su JAV, Pietų Koreja, Kinija ir Japonija. Ar tai grėsmė, kad mes išliet, labai lietai pradedame, ar tai yra galimybė? Galbūt kopijavimas nėra geriausias sprendimas, bet galima pasimokyti ir iš kitų klaidų. Todėl aš manau, kad labai svarbu, kad skaitmeninėje ateityje, apie kurią čia kalbame, mums reikia junglumo kokybės, reikia nepamiršti žmonių, vertybių ir etikos. Norėčiau pakalbėti apie dvi svarbės programas. Deja, komisija negalėjo į e, savo dokumentus rašyti prieinamų paslaugų būtinybę su stipriu atitinkavimo protokolu. E, aš e, dėl to gailestauju ir tikiuosi, kad ateityje dar galėsime grįžti prie šio projekto. Taip pat norėjau paminėti, kad E, daugiametė finansinė programa e, turės neigiamų pasiekmių skaitminiai Europai. Aš buvau šešėlinės pranešėjas šio klausimu ir manau, kad turint galvoje konkurencingumo svarbą ateityje, matome politinės valios trūkumą Europoje, pasinaudojant skaitmeninę transformaciją ir taip įgalinti piliečius. Todėl man šie klausimai yra labai įdomus šiandien. Ačiū. Aš siūlau sesiją suskaldyti į dvi dalis. Bet prieš tai dar ponia Pilar dėl Kastilijo Vera, kuri yra pranešėja, rengiant pranešimą dėl Europos elektroninių komunikacijų kodekso. Noriu pasveikinti visus ekspertus. Labai gerai, kad turime galimybę su jumis pasikalbėti, apskeisti nuomonėmis. Pirmiausia, kalbėdami apie junglumo klausimus, galime paminėti, kad, aišku, tas junglumas yra e, iš ankstinės sąlyga, kad Europa taptų gigabito visuomenę, kur galvoja išmanius miestus, 5G, naujoves, mokslus tyrimus ir taip toliau. Nes visam tam reikia aukštos kokybės greito saugaus junglumo. Mes puikiai suprantame, kad dabartinėje padėtyje Europa negalės investuoti į aukšto lygio infrastruktūrą. Vertinama, kad tam reikia 5-600 milijardų eurų. Ir 20 procentų to turėtų skirti e, privatusis sektorius. Dėl to mes negalime pasinaudoti tuo, ką siūlo skaitmeninis pasaulis, jeigu ne, nesteiksime stimulo tokiams investicijoms. Būtent tai ir buvo elektroninių komunikacijų kodekso stiklas, tikslas, būtent panaudoti visas galimybės, sustiprinti investicijas į aukšto pajėgumo tinklus, ir dirbtinio intelekto plėtojimą per reguliavimo sistemą, kuris stimuliuotų būtinas investicijas. Naujai teisės aktai remia sprendimus pagristus rinka infrastruktūros plėtojime, panaudojant esamas civilinės struktūras ir taip pat skatinant sustarimus tarp operatorių panaudoti aukšto pajėgumo tinklus, kai tai ir tai turėtų pozityvų poveikį konkurencijai. Be to, taip padidins e, e, junglumą, atlaisvins spektro dalis ir padės pasiekti 5G mobilių tinklų dėgymą, atlaisvinant e, kitas dažnių juostas iki 20 metų pabaigos. Ir pabaigai noriu pasakyti, mes Europoje esame unikalioje padėtyje ir galime būti pirmieji, bet turime nepamiršti, kad mūsų rinka sudaro 500 milijonų pilietų, piliečių ir Europos BVP e, BVP yra vienas didžiausių pasaulyje ir turime e, sektorius, kurie tikrai gali pirmauti e, pasaulyje. Taigi mums telieka pasinaudoti šiomis galimybėmis. Ačiū. Pone Pilar dėl Kastilio Vera. Jūs sakėte, kad mes turime galimybę pirmą kartą būti pirmaisiais pasaulyje. Na, aš visą gyvenimą dirbau informacinių technologijų e, sektorijoje Taigi dabar mm, pirmoji dalis. E, čia pasisakys du mūsų svečiai, po to surinksime diskusiją. Pirmasis yra ponas Antonija Kaponė, kuris yra Milano techninio universiteto profesorius ir jis pristatys bendrą apžvalgą apie 5G, skaitant pagrindinius skirtumus tarp dabartinės ir naujosios tinklo kartos. Profesoriau Kaponė, jums 10 minučių. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už kvietimą į šios klausimus. Mums tikrai didelė garbė. Per ateinančias kelias minutės pabandysiu atsakyti į kai kurios klausimus, kurie, mano nuomonė, yra svarbus, kalbant apie 5G. Ir, aišku, mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Taigi, pirmasis klausimas labai bendras. Kodėl 5G skiriasi nuo ankstesnių kartų? Kodėl mes taip rūpinamės šią revoliuciją? Mano nuomonė, skirtumai yra svarbiausi trys ir aš trumpai bandysiu juos paaiškinti. E, šiame vaizdelėje matome 5G trikampį. Tai yra dažniausiai matomas paveikslėlis apibūdinantis 5G. Jis pademonstruoja, kur galima pritaikyti 5G. Bet tai yra trikampis, ne e, apskritimas, o fundamentali priežastis yra dėl to, e, ta, kad 5G pirmą kartą ne tik padidina perdavimo tempą, te, perdavimo greitį duomenims perduoti ir gauti, bet taip pat atsiranda kitų dimensijų. Vienas dalykas yra vėlavimas ir patentiškumas, kita vertus yra sujungtų e, prietaisų skaičius ir e, duomenų perdavimo kiekis. Tai yra trys dalykai, kurie yra galimybės ir fiz, fiziniai E, trūkumai. 5G gali veikti įvairiose aplinkose ir aptarnauti daug aplikacijų. Antras aspektas, kurį norėčiau aptarti, yra tai, kad 5G panaudos virtualizavimo technologijas. Technologijos, kurios leidžia e, šalia fizinės infrastruktūros sukurti virtualius tinklus kurios galima pritaikyti konkrečių aplikacijų poreikiams. Taigi galima panaudoti įvairias paslaugų funkcijas, kurias galime sujungti kartu priklausomai nuo taikomosios programos. Ir svarbiausias skirtumas yra, kad 5G e, duoda tinklą, kuris galima būti suskaidytas į specializuotus virtualius tinklus, kuriuos galima gali valdyti e, vis nauji žaidėjai. Trečias skirtumas yra tai, kad 5G leis panaudoti mobilaus amžiaus kompiuteriją. Tai yra, reiškia, kad turėsime kompiuterinių pajėgumų prieigoje prie tinklo. Tai yra arti bet kokio vartotojo. Skirtumas yra tas, kad 5G ne tik suteikia kanalus perduoti bitus, bet tai yra platformos taip pat taisyti taikomasias programas ir teikti paslaugas Tai yra skirtumas. Tinklas tampa programuojama platforma, kuri prieinama vartotojų taikomosioms programoms, prietaikoms. Tai yra svarbiausi skirtumai. Ir tai yra svarbiausios priežastys, dėl ko 5G siūlo daug, daugybę galimybių panaudojant šį tinklą. Tačiau antras klausimas yra, kodėl būtina Europos skaitmeniniai ekonominiai, kaip pasinaudoti šiomis 5G galimybėmis. Apie skaitmeninę transformaciją kalbame jau keletą metų. Tačiau e, progresyvus junglumas, kurį suteikia 5G, yra svarbiausias elementas, kurio iki šiol trūko. Turėti infrastruktūrą, kuri e, suteiktų tokį e, išplėtotą junglumą, gali pakeisti skaitmeninę transforma transformaciją didelis e, tiekamųjų programų skaičius, e, kurios kūriamos visoje Europoje, gali būti taikoma įvairiausiose pramonės sektoriuose. Taigi, be to galima pasakyti, kad 5G gali pas, suteikti kūną dirbtinio intelekto smegenims. Jeigu neturi priemonių E, priimti sprendimus fizinėme pasaulyje, tai e, dirbtinis intelektas nieko neduos. Ir pasinaudoti 5G galimybėmis gali reikšti didžiulį skirtumą Europos skaitminės ekonomikos ateičiai. Dar vienas svarbus aspektas, kad tokio tinklo infrastruktūros priorinumas gali sumažinti kliūtis naujoviškų sprendimų pasiūlymams. Tai yra ypač svarbu, nes jeigu galvosime apie mažas įmonės, startuolius, mažas įmonės, kurios labai svarbios Europos ekonomikai, tai tinklas, kurį galima panaudoti kaip paslaugą, o ne kurti tikslingai, yra fundamentalus pranašumas siūlant naujas idėjas ir jas skleidžiant rinkoje. Taigi, kaip išmanieji telefonai, kurie yra platforma, per kurias prietaikų ekonomika vystėsi pastaruoju metu. 5G tai gali būti platforma skaitinėjams taikomosioms programoms, kurios gali egzistuoti fizinėme pasaulyje. Dar vienas aspektas yra tas, kad skirtingai nuo tradicinio interneto, kuris e, vertę generuoja ypač globaliems veikėjams, 5G tai yra lokalesnis. 5G labiau susijęs su fiziniu pasauliu ir taikomosiomis programomis, kurios galime sukurti 5G e, tinklui. Ir gali būti pakankamai bendros jos, kad tarnautų ir globalioje rinkoje. E, todėl yra būtina remtis vietinė ekonominė sistema, kuriant sprendimus ir produktus. Europos ekonomika turi galimybę sukurti didžiąją dalį, kurią siūlo su vertės dalį, kurias yra 5G transformacija ir neleisti tai vertį nukeliauti kažkur kitur. Bet, kaip jau žinote, e, per pastarosius keletą metų pradėta 5G bandymų visoje Europoje. Ir kokios, kokių pamokų galima pasimokyti iš šių bandymų. Aš asmeniškai dalyvoju Milano e, regione vykstančiame bandyme Šios, šios bandymus vykdo Vodafone su 28 partneriais ir 10 viešųjų įstaigų investuota daugiau kaip 90 milijonų eurų vien tik tai į bandymus. Eksperimentuojame įvairiais e, aspektais, įvairiose sektoriuose. Ir mano patirtis e, rodo, kad iš tikrųjų įdomu, kaip atsiranda, kaip sukūrėmi sprendimai ir koks, e, kaip keičiasi tinklo operatoriaus vaidmuo. E, jie, tie ekspertai, taikant vertikalias aplikacijas, gali iš tikrųjų paleisti į pasaulį daug idėjų. Klausimas visgi kyla, ar galima pasakyti iš šių bandymų, kad yra skirtumos tarp teorijos ir praktikos taikant 5G. Na, iš tikrųjų, pažangios infrastruktūros e, nauda, kurios siūlo 5G, nėra nemokama. Ką išmokame iš tų bandymų, e, kad e, šioje srityje reikia dar dirbti daug ir sudėlioti vienos taikomosios programos gabalėlius nėra technologiškai paprasta, bet dar sunkiau yra, jeigu tas idėjas nori paversti gerų verslo modelių. Tai mes turime giliai pakeisti, pakeisti santykius tarp telekomo pramonės ir kitų pramonės sektorių ir pasikliauti atvirų naujojo modelių, kuris įgalina nešti inovacijas šiame sektoriuje. Na ir paskutinis klausimas yra, kokie yra iššūkiai, su, kurios, su kuriais susidursime per ateinančius kelias metus. E, turbūt žinote, kad jau šiemet 5G daugelėje šalių taps komercinių pasiūlymų. Taigi po kelių metų tyrimų projekto Europoje artėjame prie komercializavimo piko. Bet na, iš tikrųjų tikėti, kad jau pasame piką ir dabar jau rinka gali pasinaudoti naują technologiją. E, būtų taip mąstyti klaida. Dar yra daug likę darbo ir e, fundamentaliausia yra suprasti, ką reikia padaryti. Artimiausi keli metai bus labai svarbus, sprendžiant, kokiu mastu 5G potencialas gali daryti poveikį realiai ekonomikai. Ir viešosios politikos vaidmuo čia tampa fundamentalus. Vienas iš svarbiausių iššūkių yra skatinti investicijas. Ypač todėl, kad reikia šį tinklą išplėtoti greitai. Pradėti naudoti tinklą per 3 metus ar per 5 ar per 10 gali reikšti labai didelį skirtumą. Kaip žinote, Europos tinklo paslaugų rinka yra viena konkurencingiausių pasaulyje. Aišku, kad tai yra didelis pranašumas galtiniams vartotojams, bet E, dėl to kyla problemų, kai reikia investuoti į infrastruktūrą. Taip pat yra ir kitų problemų. Mm, dar reikia paminėti tai, kas yra labai svarbu mano šaliai. Turime skirtingus ribinius lygius elektromagnetinėms emisijoms. Ir tai gali tapti problema, nes elektromagnetinės emisijos gali pavirsti uh, pinigais, kurių reikia e, plėtojant tinklą. Bendradarbiavimas čia yra ypatingai svarbus ir tas bendradarbiavimas tarp telekomunikacijų sektoriaus ir kitų pramonės sektorių e, dalyvių yra ypatingai svarbus 5G ekonomikos sėkmiai. E, stimuliuoti vietinių ekosistemų augimą taip pat yra fundamentaliai svarbu. Na ir skirtumai tarp e, vietos ekonomikų, tarp vietos kultūrų gali iš tikrųjų duoti sprendimų naujoje skaitinėje ekonomikoje. Ir tuos sprendimus galima priderinti prie vietinių poreikių. Taip pat reikia palengventi ir bendradarbiavimą, e, panaudojant atvirą inovacijų modelį. Reikia stimuliuoti e, įsisteigimo galimybės startuoliams, nes e, skirtumų tarp Europos šalių yra nemenkų. Na ir pabaigai norėčiau rezumuoti būtent taip, kad 5G yra iš tikrųjų Europai galimybė, kad jie atgautų svarbų vaidmenį skaitinėje ekonomikoje. Tie skirtumai Europoje vietos lygmenių gali panaudojant 5G technologijas pavirsti pranašumais. Viešoji politika turi užtikrinti, kad būtų pakankamai investuojama į infrastruktūrą, turime stimuliuoti tarp sektorinio bendradarbiavimo dvasę. Ačiū. Dėkoju. Na, pranešimas labai įdomus. E, apibendrinamas galiu pasakyti, kad man svarbiausias sakinys atrodė, E, toks, kad e, jeigu kad ar sugebėsime pasinaudoti, ar nesugebėsime pasinaudoti 5G galimybėmis, turės didelės įtakos ekonomikai. Dabar kiti, ki, kitas pranešėjas, e, Daniel Guergijev, jis yra GMSA šiosios politikos vadovas, jis pakalbės apie būsimų 5G tinklų kliūtis, kalbės apie um, e-, elektromagnetinius aspektus ir e, dažnius. Ačiū. Labai malonu čia lankytis ir pasisakyti tokią svarbę temą e, Europai svarbių momentų. Aš dirbu GSMA, tai yra pasaulinė asociacija, kuri atstovauja daugiau nei 750 operatorių visame pasaulyje ir taip pat 250 įmonių, kurios priklauso platesniai e, mobilaus ryšio bendruomeniai. Ir mes, e, mūsų tikslas e, susijęti visus, sujungti visus siekiant geresnės ateities. Noriu savo pranešimą pradėti nuo to, kad paaiškinsiu, kokie yra pagrindiniai šio sektoriaus tikslai 5G kartos ryšiui. Mes norime užtikrinti e, saugę, dinamišką mobilę aplinką, norime novatoriškai ir optimaliai taupiai tiekti tinklus, taip pat norime paspartinti e, sektoriaus skaitmeninę transformaciją, pasiūlydami tinklų ir platformų, kurios skatina pramoninių procesų ir praktikos skaitmeninimą. Taip pat norime e, pasiekti revoliuciją e, mobiliojo plačiajuoščio interneto srityje. Ir taip pat norime parengti argumentų, kurie pagrystų, kodėl reikėtų dėkti išmanesias technologijas įvairiems scenarijams. Ir taip pat norime užtikrinti kritinės svarbos ryšio paslaugas. Taigi, turėdami galvoje visus šiuos tikslus, mes praėjusiais metais surengėme apklausą ir 16 pasaulio išsivyščiusių šalių, kur e, atlikome, apklausėme maždaug 15 tūkstančių respondentų, klausėme jų, mm, ko jie tikisi iš 5G tinklų. Taigi, uždavę šį klausimą, pamatėme, kad daugiau nei pusė tikisi apli geresnės apriepties ir didesnio greičio. Ir dabar norėčiau e, šiek tiek pakalbėti apie tai, kokia yra Europos padėtis. E, dažnai mes girdime prognozes apie penktos kartos ryšį. Mes prognozijas rengiame iki 2025 metų ir šioje skaidrėje yra parodyta, kad šioje srityje gana reikšmingai pirmaus pietų Koreja. Tikimės, kad 5G ryšių, ryšio padengimas bus maždaug 60 procentų, po to JAV, po to Japonija. Ir kaip matote, ES 28 e, valstybių narių vidurkis koks yra ir po to bus Kinija. Šioje skaidrėje svarbu tai, kad tos keturios pagrindinės ekonomikos, įskaitant 28 ES valstybės narės, um, jos turės maždaug 70 procentų 5G ryšio. Kalbant apie ES valstybės narės, reikėtų pasakyti, kad kelios iš jų yra smarkiai pasistumėjusios palyginti su Japonija ir JAV, bet vis dėlto maždaug du trečdaliai bus žemiau nei vidurkis, e, vienas trečdalis pasieks ES vidurkį ir jį viršis. E, savo pranešime daugiausia norėčiau pakalbėti apie politinius iššūkius. Ir visų pirma, pakalbėsiu apie komunikacijų kodekso įgyvendinimą, tam tikras spektro politikos e, problemas, techninės e, sąlygas ir dėgymo politiką. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums, pirmininkė, ir visam šiam komitetui už atliktą darbą, kuriant tvirtus pagrindus Europoje. Šis darbas jau yra baigtas ir dabar labai svarbu, kad e, valstybės narės visą tai įgyvendintų galvodamos apie ateitį. Tai ir tai priklauso nuo dviejų dalykų. Visų pirma, nuo atskirų valstybių narių užmojų, ambicijų ir e, to, kaip yra suge, to, kaip valstybė narė sugeba paaiškinti, kokios naudos 5G duos piliečiams ir visai ekonomikai, taip pat reikės ir gebėjimo e, paukoti trumpalaikę naudą siekiant ilgalaikės naudos. Kalbant apie spektro politiką, reikėtų pasakyti, kad e, ši politika gali arba sudaryti palankės sąlygas 5G, arba sukelti didelių kliučių. Kalbant apie dažnių spektrą Europoje, reikėtų pasakyti, kad Europoje yra pakankamas dažnių kiekis ir reikia tiesiog tinkamai išduoti licencijas ir jų kaina turi būti tinkama. E, labai svarbu turėti pakankamai didelių blokų e, tenkančių vienam operatoriui, kad 5G užtikrintų tokį greitį, kokio tikisi vartotojai. Taigi mes čia kalbame apie 80-100 MHz C juostoje ir maždaug 26, 1 GHz 26 GHz juostoje tenkančioje vienam operatoriui e, Taip pat labai svarbu, kad licencijose numatytos prievolės būtų realios, kad jas būtų įmanoma įgyvendinti ir taip pat, kad būtų užtikrinamos 5G reikalingos investicijos. E, kalbant apie apdovanojimus, na, ar naudą, mes neseniai paskelbėme dokumentą, ne, atsiprašau, apie sutarčių skirimą, e, paskelbėme dokumentą, kuriame daugiausia kalbame ne apie aukcionus, bet apie uh, sutarčių sudarimo su operatoriais e, ir yra padaryta išvada, kad skelbiant konkursus dėl sutarčių ekonomika gauna daugiau naudos. Toliau kaina mūsų, atlikti, mūsų ir ne tik mūsų atlikti tyrimai aiškiai parodė, E, kokį poveikį turi rezervuotos kainos ir metiniai mokesčiai. Ir e, matėme, kokį poveikį tai daro ne tik Europos, bet viso pasaulio šalims. Taigi kainos turėtų skatinti didesnį junglumą ir investicijas, o ne padėti užsitikrinti trumpalaikės valstybės įplaukas ir dar keletas svarbių techninių mm, aspektų ir iššūkių, kuriuos teks įveikti Europai. Visų pirma, 26 GHz, GHz juosta. E, Europa šiuo metu vadovaujasi būtent e, labai konservatyviu požiūriu šioje srityje. E, labai yra ginami vartotojai žemutinėje jų dažnio juostoje, o tai labai smarkiai atsiliepia sektoriaus galimybėms e, dėkti technologijas. Kai kalbame apie C juostą, čia didelė problema yra defragmentavimas, susiskaidimas. E, C juosta prieš kurį laiką buvo suderinta visoje Europoje, tačiau Vis dėlto yra labai daug naudotojų, kurie naudoja nedidelės tos juostos dalis ir manau, kad valstybės narės turi kaip galima greičiau siekti defragmentacijos. Ir paskutinis dalykas tos naujoviškos juostos, C juosta ir 26 GHz juosta turės um, atsižvelgti į įvairių tinklų egzistavimą. Ir Europa kol kas praktiškai neturi patirties dirbdama su tokiomis dažnių juostomis. Ir, na, gali atsirasti daug vietovių, kurios nebus padengiamos, jeigu nebus sinchronizacijos. Toliau dėgymo iššūkiai. Čia pakalbėsiu dviem temomis. E, visų pirma, apie pirmą temą ką tik kalbėjo kolega e, tai yra EMF politika, mes neseniai savo organizacijoje paskelbėme interaktyvų žemėlapį, kuriame parodyta, E, kurios šalis nesilaiko Europos komisijos rekomendacijų, kurios grindžiamos 99 metų tarptautinėmis gairėmis. Ir todėl šiek tiek mažiau nei trečdalis Europos gyventojų naudojasi mažiau efektyviais mobiliaisiais mobiliojo ryšio tinklais. Ir jeigu ta problema nebus išspręsta, tai trukdys dėkti 5G ryšį. Kitas dalykas. Mm, šiame žemėlapyje mes mm, žiūrime, kokią tvarką taiko kiekviena valstybė narė išduodama licencijas baziniai stočiai. Ir tas procesas gali užtrukti nuo trijų mėnesių iki dviejų metų. Ir e, yra didžiulė įvairovė, bet to mm, tenka kreiptis į vairias, įvairaus lygio institucijas, regioninės, nacionalinės ir dėl to dėkti 5G greitai yra sunku. Kai kalbame apie 5G, yra paskaičiuota, kad reikės labai smarkiai padidinti stočių e, skaičių. Na, aš čia miniu 2-3 kartus, bet žinau, kad e, Kiti šaltiniai nurodo, kad tokių stočių prireiks šimtų, daugiau, šimtų, tokių stočių skaičių reikės prididinti iki šimto kartų. Ir to tikrai reiks, jeigu procesai nebus supaprastinti. Ir dar čia noriu paminėti, kad komunikacijų kodekso 57 tame straipsnėje yra numatyta išimtis tam tikroms mažoms stotims, tačiau tai tikrai nepadės sutankinti tinklų reikės ir kitų galimybių, ne tik uh, atnaujinti tiklus, bet reikės ir makro stočių, kad operatoriai galėtų naudotis visomis dažnių juostomis, tai yra 700, 800 ir taip toliau. E, tai reiškia, kad uh, atsiras papildomų apriepties sluoksnių ar lygių. Ir baigda, baigti norėčiau tokią pozityvę mintimį. Noriu pasakyti, kad mano nuomonė visi šie iššūkiai gali virsti galimybėmis, nes e, tik nuo valstybių narių ir jų gebėjimų kartu įvertinti iššūkius e, daug kas priklausys. Šiuo metu puikiai e, yra bendradarbiaujama, tačiau reikia tokio, mm, reikia tikros bičiulystės, reikia tikros lyderystės, reikia remti mums vieniems kitus. Ne tik mm, dalintis informaciją apie tai, kas vyksta mūsų šalise, bet turime ir skatinti kitus pasitempti, kad kolektyviai Europą pasiektų geresnių rezultatų. Uh. Um, Dėkoju. Du dalykai mane nustebino. Pirmiausia, Vokietija mano šalis atsilieka nuo europinio vidurkio, kalbant apie siekius ir ambicijas. To aš nežinojau, nes jeigu paklausytum Vokietijos politikų, jie atrodytų, kad esame gan toli pasislinkę. Kitas dalykas tik tai 22 procentai tikisi, kad paslaugų kainos sumažės. Tas irgi mane nustebino. Uh, Kągi dabar turime galimybę užduoti ekspertams klausimus. Pone Del Castillo Viera, pirmoji dvi minutės. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju Jums abiems kalbėtojams, nes Jūs iš skirtingų perspektyvų įvertinote situaciją ir nupiešėte tokį uh, aišku vaizdą ir turiu du klausimus. Vienas ponui Kapotė, kitas klausimas Danieliui bus skirtas. Pirmiausia, bandant nubrėžti tą kraštovaizdį, įvertinti situaciją tokią, kokia ji yra, aišku, tai yra labai svarbu, kalbant apie informacinių technologijų ekonomiką Europoje, taigi aš visiškai pritariu visiems tiems aspektams, kuriuos jūs minėjote, bet mano klausimas štai koks. Ar gan dažnai jūs susidurėte su skepticizmu, kai reikia investuoti lėšas. Pavyzdžiui, įvairios telekomo įmonės, įmonės kitose sektoriuose teigia, kad galiausiai investicijas turime, investicijos, kurios reikalingos, yra didžiulės. Ir jie sako, tuo pat metu mes nematome, kad verslui tai bus naudinga. Taigi, atrodytų viskas yra puiku, kalbant apie ateitį, bet jie sako, dabar mes nematome, kad tai būtų naudinga verslui. Pavyzdžiui, kalbant apie daiktų internetą ir panašiai, visi tie dalykai, kažin ar galiausiai atsipirks ir bus pelningi. Tokios diskusijos vyksta ir tai yra klausimas, kurį užduoda žmonės ir man, bet aš norėčiau, kad į tą klausimą ir jūs atsakytumėte. Toliau Danieliui klausimas. Uh, Paskutinėje skaidėje jūs minėjote kolektyvinė lyderystė ir ambicijos. Ir kolektyvinė lyderystė čia labai svarbios yra valstybės narės, tam, kad visas tas mechanizmas būtų parengtas ir kad būtų tai įdėkta ES. Bet kaip yra su komisija, kaip yra su parlamentu, su kitomis institucijomis? ir kitais instituciniais veikėjais, kurie irgi turi suvaidinti vaidmenį ir tą vaidmenį suvaidina. Taigi labai svarbu, ką ateityje komisija turės ir galės pasiūlyti ir ko turėtų pareikalauti parlamentas šiame sektoriuje. Dėkoju. Ar būtų dar klausimų? Ponas Količiak. Aš norėčiau užduoti klausimą abiems prelegentams e, jums leidus. Klausimas būtų jums abiems skirtas tas pats. Vertinant tai, kas vyksta Pietų Korejoje, Japonijoje, iš tiesų tai daro įspūdį. Tačiau tose šalyse yra visai kitokia kitokia telefonijos sistema nei pas mus ir kitoks, kitokio pabudžio tinklas. Pietų Koreja, Japonija. Taip pat yra šalis, kurios yra labai tankiai apgyvendintos ir irgi perina prie 5G ryšio ir jų infrastruktūra galbūt dvigubai yra labiau išplėtota nei pas mus, kalbant apie dabar turimus mūsų e, tinklus, ypač kalbant apie tai, kad ten miestai milžiniški ir apgyvendintos abi šalis yra labai tankios. Tai pavyzdžiui, vertinant su tuo, kas yra Italijoje, pietų Prancūzijoje, Lenkijoje, taip pat Čekijos pasienio teritorijoje su e, Vokietija, Karpatų regione, matome, kad e, ten gyventojų tankis yra nedidelis. Ir klausimas, ar bus prasminga įdėkti visas tas, visas, visą tą įrangą. Ir iš tiesų, Pietų Koreja ir Japonija yra taip nutolusios nuo mūsų, kad dėkdamos tuos tinklus, jos pasirinko visiškai kitokią sistemą. Ir uh, kiek būtų naudinga turėti tokią infrastruktūrą, kuri šimtų procentų dengtų visą teritoriją, nepaisant to, kad yra vietų, kur gyventojų yra labai nedaug. Dėkoju. Pone Patricietoja. Ačiū, pirmininkė. Turiu kelis klausimus ponui Kaponiai apie tą informaciją, kurią jis pateikė. Jis pristatė mums situaciją ir mes supratome, kad reikia kur kas daugiau investicijų į infrastruktūrą, kad galėtumėme teikti tas naujas paslaugas ir naujas prietaikas, nes visa tai yra labai nauja, kalbant apie tas programėlės ir, ir tas paslaugas. Ir taip pat jūs minėjote ir pramonės sektorių. Tai aš norėčiau sužinoti, kokia būtų jūsų prognozė, kalbant apie naujų paslaugų ir pritaikomųjų programų naudojimą, pavyzdžiui, viešų paslaugų, viešo administravimo srityse, nes tai tikrai įdomu ir aktualu piliečiams, nes pramoninės prietaikos, aišku, irgi yra svarbu, bet taip pat labai svarbu, svarbi yra ir galimybė pagerinti žmonių gyvenimą, kalbant apie ne, ne verslo sektorių. Uh, Ar jūs numatę esate kokių didelių pokyčių šioje srityje, ar vis dar tobulinate tas vietos paslaugas? Ar manote, kad čia galime tikėtis esminių pokyčių visuomeniai ir šalims? Ir taip pat atrodo, kad viskas juda į priekį, yra paskiriamos sutartys ir panašiai, tačiau čia parlamente 700 e, konkursas dėl spektro. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse, tarkim Italijoje, susidaro įspūdis, kad operatoriai panašu, kad neskuba ir uh, yra gan vangus, daugiau galbūt vartotojai juos skubina. Kalbant apie dažnio juostas. Tai aš norėčiau daugiau apie tai sužinoti, galbūt jeigu mes daugiau investuotumėme į šią sritį. Nors, aišku, investicijos tikrai bus nemenkos. Kaip jūs įsivaizduojate situaciją? Dėkoju. Ar būtų dar klausimų? Aš ir pats turiu klausimą dėl 5G bandomo projekto Milane. Aš su dideliu malonumu pamačiau, kad yra įbėmas mano buvusi. Buvus, buvęs darbdavys dalyvauja ir Huawei taip pat įmonė dalyvauja šiame bandomajame projekte. Ar tai išprovokavo kokias tai diskusijas Milane apie tai? Dėkoju ir atsakys pirmas Kaponė, po to ponas Georgija. Prašau. Ačiū. Pradėsiu nuo klausimo, kuris yra susijęs su investicijomis. Pone Kastilio Vera uždavė šį klausimą. Tai yra matyti esminis dalykas. Turime suprasti, kad bendrai Europoje ypatingai, bet ir plačiau, E, tinklų operatoriai susiduria su didžiuliu spaudimu pastaruoju metu dėl to, kad pastaraisiais metais sumažėjo pajamos gaunamos iš kiekvieno vartotojo. Taigi toliau yra investuojama į infrastruktūrą, jie investavo į vairias infrastruktūras tam, kad pajėgumai būtų didinami, jau kai buvo dėgiamas 4G internetas ir dabar mes prašome, kad jie investuotų į naują infrastruktūrą, visiškai naują 5G infrastruktūrą. Vėlgi laukia milžiniškos investicijos į spektrą ir kai kuriuose šalyse tikrai buvo sumokėta didžiulė kaina už spektro licenzijas. Pavyzdžiui, mano šalyje operatoriai sumokėjo 6,5 milijardo eurų už tai, kad gautų licenzijas e, dirbti su 5G. Taigi, ta pelno marža smarkiai yra susitraukusi ir aišku, kalbant apie įdėgymo strategijas, jie turi planuoti, kad matytų, kiek atsipirks tos investicijos ir ta, tas atsipirkimas turi būti gan greitas. Ir tą problemą aš minėjau ir anksčiau, kai kalbėjome apie rinką, kuri yra labai konkurencinga tinklo paslaugų srityje. Taigi reikia sukurti sąlygas taip, kad operatoriai matytų, jog investicijos duoda gražą. Ir aišku, paslaugos gali būti plėtojamos per gan ilgą laiką, o laiko mums reikia dėl to, kad e, kai kalbame apie vartotojų rinką, viskas yra gan paprasta. Paprasta suprasti, kokį poveikį turės naujosios technologijos, nes 100 procentų faktiškai gyventojų turi mobiliuosius pažangius telefonus ir galime labai lengvai prognozuoti, kas bus su tomis paslaugomis. Bet kai įeiname į tą sritį, kuri nėra ištirta, kai kalbame apie naują sritį skirtą pramoniai, gamybai, paslaugų, turizmų sektorių ir panašiai, tai tada turime surasti sprendimus. O tam, aišku, reikia investicijų ir laiko šalia to, kad jau yra plėtojama infrastruktūra. Tai yra esminis dalykas. Būtent suprasti, kurios, kurie sektoriai galės sau leisti investuoti ir per kokį laiką galės tą padaryti, nes tie, kurie pajudės pirmieji, aišku, galės pasinaudoti privalumais, nes jie geriau supras ir parengs sprendimus ir tuos sprendimus perims visi likusieji. Taigi esminis dalykas yra suprasti, ar Europa nori čia perimti tą pirminį pagrindinį vaidmenį šiuose skaitmenio transformavimo, skaitmenės transformacijos srityje. Ir aišku, nėra taip lengva formuoti įvairių Europos šalių politiką, kur, pavyzdžiui, galbūt laikomasi nebūtinai tokio, tokio paties požiūrio. Jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtumėme į tai, kaip, ko, kaip skiriasi požiūris į spektrų aukcionus ir panašiai, tada tą gali suprasti. Bendrų, bendro konkurso mes neturime šiuo atveju. Kalbant apie apriepti ir ypač kaimo vietovėse, uh, Aišku, tai irgi yra ir skverbti kaimo vietos, tai yra, aišku, irgi problema ir mes turime suprasti, kokia čia būtų nauda, kiek naudingos ir pelningos būtų tos investicijos. Kaimo vietovėse, aišku, įvertinti tą pelną dar sudėtingiau, ar investicinę gražą dar sudėtingiau, bet yra specifinių sričių, kurios gali labai iš esmės e, pakeisti ekonomiką, jeigu būtų nuolatinės skverbtis įvairiose srityse, netgi ten, kur gyventojų nėra daug. Pavyzdžiui, pamastykime apie automobilių pramonę. Negali vairuoti automobilio tik mieste ir tikėtis, kad e, automobilių sujungimo e, paslauga veiks tik tai miestuose. Ne. Nes tiesiog tau reiks, reiktų keisti savo vairavimo, vairavimo įpročius dėl to, kad, tarkim, e, kai kurios nutolusios ar kaimo vietovės tos paslaugos negalėtų teikti. Kalbant apie paslaugas, kurias minėjo ir ponetoja, ir pritaikymo galimybės. Aišku, priežastis, kodėl paprastai žmonės susitelkia ties privalumais pramonės sektoriuje, Taip yra dėl to, kad galime tikėtis, kad šioje srityje ekonominis poveikis bus didesnis nei kur nors kitur. Bet aišku, viešų paslaugų sektorius irgi yra tas rytis, kur galime tikėtis daug naudos. Jeigu bus užtikrinama, užtikrinamas visur esantis ryšys toks, kurį suteikia 5G. Ir galiu pateikti kelis pavyzdžius, kad geriau suprastumėte situaciją. Pavyzdžiui, vienas sektorius, kur mano manimu viešasis sektorius, kuris gali tikrai pasinaudoti šią paslaugą, yra sveikatos sektorius. Pavyzdžiui, jeigu greitosios pagalbos automobilių sujungi, sujungiamumo sistema iš tiesų šiuo atveju esant e, nelaimingam atsitikimui, iš tiesų, kada laikas yra labai svarbus elementas, galima daug ko laimėti. Ir pavyzdžiui, jeigu jau greitosios pagalbos automobilyje galima pradėti rūpintis pacientu ir jau tiesiogiai palaikyti ryšį su ligoninė ir e, ligonės personalas galėtų jau teikti patarimus ir nurodymus greitosios pagalbos darbuotojams. Aišku, tada tai tą naudą, naudą suprasti yra labai paprasta ir lengva. Ir ne tik čia, kad sumažėtų sąnaudos, kalbant apie sveikatos priežiūrą Europoje, bet tokiu būdu būtų galima žmonėms, žmonės stebėti, jų būklę stebėti jiems esant namuose. Jie nebūtinai turi sėdėti namuose, jie gali judėti ir jie yra stebimi. Tai yra reiškia geresnė kokybė, gyvenimo kokybė suteikiama žmonėms dėl to, kad jie gali būti nuolatos stebimi per atstumą. Jie, tie žmonės, kurie turi chroniškas lygas. Galbūt, aišku, ne visais atvejais tos. Dabar tokiais atvejais dabartinės technologijos to neleidžia padaryti. Taip pat švietimo sektorius, mano manimu, gali pasinaudoti 5G privalumais. Mes visi žinome, kad mūsų jaunimas jie bendrauja tarpusavyje tokiais būdais, kurie yra visiškai kitokie nei mes bendravome, kai buvome jauni. Aišku, jie nėra kitokie, bet jie kitaip bendrauja. Ir dėja mums, tai kaip jie mokosi, irgi yra kitaip, kitoks būdas. Ir mes turime kažkaip prisitaikyti prie to, kaip jie mokosi ir pritaikyti švietimo sistemą tam tikslui, kad būtų galima uh, užtikrinti didesnį socialinį bendravimą, socialinių bendruomenių įtraukimą. Pavyzdžiui, jos yra labai svarbios mokantis, tai yra tos priemonės, kurias mes galime suteikti per pažangų junglumą ir sukurti tokias bendruomenės, kurios fiziškai nėra vienoje vietoje, bet tarpusavėje bendrauja. Studentai bendrauja su studentais, su, su dėstytojais ir tokiu būdu sukuriama tokia aplinka mokymuisi, kuri yra visiškai kitokia, prie kurios, ne, ta, prie kurios buvome pripratę mes. Toliau, pažangus miestai. Mes kalbame apie pažangius miestus jau kurį laiką, jau daug metų. Ir tai yra viena priežasčių, dėja viena priežasčių, kodėl mes negalėjome išplėtoti paslaugų, taip kaip tikėjomės savo miestuose, yra ta, kad trūksta pakankamai pigaus ir lengvai prieinamo ryšio. Ir daug paslaugų, kurias galima įdėkti pažangiuose miestuose, iš tiesų būtų įmanomos su 5G pagalba. Ir vienas su, su iššūkių, su, su kuriuo susidūrėme, e, kalbant apie 5G, irgi yra galimybė plėtoti pažangius miestus. Kalbant apie e, pažangius miestus, informacinių technologijų paslaugas bendrai, mes pirmiausia gal galvojame apie tai, kad perdavimo greitis nėra didelis. Bet ne tik taip reikia vertinti šias paslaugas, nes mes žinome, kad skaitmenės paslaugos dabar yra suteikiamos, mes jas gauname tik per savo telefono ekraną. Ne tik taip galima tą padaryti, nes paslaugos, kurias mes turime pažangioje aplinkoje apskritai, gali būti ne tik siauro, siauro juostės paslaugos, kur nedidelis duomenų kiekis per e, jutiklius perdodamas ir panašiai, bet įmanoma turėti plačiajuošius sąlyčio taškus, kurie leistų jums bendrauti su aplinka, nenaudojant jūsų telefono ekrano. Tai dar vienas toksai radikalus skirtumas, kalbant apie galimybę sukurti paslaugas pažangiose aplinkose. Georgiu. Ačiū. Kai manęs paprašė sutrumpinti pranešimą iki dešimties minučių dėl teko kai ko atsisakyti ir džiaugiuosi, Pilara, kad paklausėte šio klausimo, nes kitos institucijos, pavyzdžiui, jeigu įvertintumėme į RSPG, ypač tas darbas, kurį atliko dabartinis ir ankstesnis pirmininkai, skatinant pažangų bendradarbiavimą tarp valstybių narių, visa tai duoda dividendų. Pavyzdžiui, tokios, tokie seminarai, kur ekspertai iš įvairių šalių sus, sus, susitinka ir pasikalba, kodėl jie daro tai, ką daro ir pasidalina geriausią praktiką. Aš manau, kad tai yra pirmasis žingsnis realiai bandant pasiekti gerų rezultatų Europoje. Tas pats pasakyti nėra apie Bereką. Ir tai, kad šios dvi institucijos dabar dirbs tarpusavyje ir jų nariai dirbs tarpusavyje, man atrodo, yra esminis dalykas. Ir atsakydamas jūsų klausimą, ką Europos komisija, Europos parlamentas galėtų padaryti, sakyčiau, tęsti ir toliau raginti valstybės narės siekti geresnių rezultatų, nes galiausiai visi tie iššūkiai, apie kuriuos kalbėjau, kalbant apie įdėgymą, spektrą ir panašiai, visa tai yra valstybių narių rankose ir dėl to reikia raginti, skatinti jas dirbti tarpusavyje aktyviau, nes dėja dėl to, kokia yra ES, dėl to, kad tai nėra viena valstybė, dėl to, kad yra 28 narės. Dėl to mums ir reikia to bendradarbiavimo ir bendravimo, kad galėtumėme konkuruoti su tokiamis šalimis kaip Japonija, Koreja, Koreja JAF ir Kinija. Ir atsakydamas į klausimą apie Koreją, Pone Količiak, esate visiškai teisus. Esmė yra ta, kad Pietų Koreja yra vienas geriausių pavyzdžių, kaip kurti 5G. Ir jie taip pat yra žingsnis į priekį nuo visų kitų dėl to, kad tai yra nedidelė labai tankiai apgyventa šalis. Tačiau, ką jie padarė, kad jie pasiektų net 60 procentų 5G sujungimo iki 25 metų, jie labai pragmatiškai ir pažangiai at... priemė tam tikrus politinius sprendimus. Visai nesiniai praeitais metais jie C juostą ir milimetrinius dažnius labai dideliais kiekiais išdalino operatoriams nuo 800 MHz operatoriui per milimetro bangą. Tai yra milžiniški dalykai. Ir jeigu pažvelgtumėme į sąlygas, kurios, kurias jie išdėstė ir tą reguliavimo aplinką, kurią jie sukūrė, tai iš tikrųjų pamatysite, kad jie viską padarė, kad paragintų tą lyderystę. Ir galiausiai dėl to jie ir išsiskyrė iš kitų. Europa ir tam tikrą prasme JAV dėl paties dydžio ir mastų pradeda viską šiek tiek atsilikdamos. Tai reiškia, kad vėlgi yra 28 valstybė narių sąjunga, kurios turi kolektyviai kartu dirbti iš vien. Ir yra kai kurių iššūkių, su kuriais, pažiūrėjau, pietų kurie nesusiduria. Pavyzdžiui, dėl to atotrukio ir kaimo vietovių. Uh, Taigi tai, ką daro pavienės valstybės narės, jos kuria sąlygas ir priima politinius sprendimus, kurie skatina investicijas į tinklą, bet ne tiek, kiek tą padarė Koreja. Ir aš norėjau pabrėžti savo pristatymę, kad visi tie pasirinkimai ar, pavyzdžiui, kodekso perkelimą, ar spektro politiką, ar įdėgymo politiką, visa tai galiausiai ir parodys, kiek kolektyvinių tų ambicijų ir lyderystės Europa yra pasirengusi priimti. Dėkoju. Baigiame pirmąją dalį. Dabar perėsime prie antros diskusijos, kur kalbėsime apie satelito vaidmenį 5G sistemoje ir dirbtinio intelekto pritaikymą 5G sistemoje. Ir dabar norėčiau žodį suteikti pirmam mūsų kalbėtojui, ponui Stefano Agnelį. Jis yra Europos institucinių reikalų vadovas Eutelsate ir jisai pristatys e, naujausias technologijas, papasakos apie naujausias technologijas. Tie, kurie prisimena Giovanni Agnelį ir kuriems kyla klausimų, aš norėčiau pasakyti, kad jis nesusijęs su Stefanu jokiais giminystės ryšiais. Prašau. Much, Labai ačiū, ponia pirminkė. Aš tikrųjų, aš nesu susijęs su buvusiu Fiato savininku. Aš kalbėsiu Jums ne tik apie palidovų vaidmenį 5G srityje, bet apskritai apie palidovų vaidmenį ateities e, junglumo prasme. ir todėl paminėsiu štai ką šios dalykus. Pirmiausia, palidovų vertės grandinė ir ateities tendencijos palidovų pasaulyje. Antra, palidovų vaidmuo kovojant su skaitmeninė atskirtimi. Ir trečias, kas svarbiausia, kaip integruoti palidovus į 5G ir daiktų internetą. Ir po to norėsiu pateikti, padaryti išvadas ir pateikti rekomendacijų. Pateiksiu e, trumpą apibūdinimą, iš kur esu. Aš atstovauju iš esmės palidovų komunikacijų sektorių. Tai ir gamintojai, palidėjai ir, aišku, klientai, transliuotojai ir galtiniai vartotojai. Palidovų operatoriai yra šios e, skaitinės ekosistemos viduryje ir svarbu pasakyti, atsakant e, ponui Zorinijo, kurio dėja salėje jau nebėra, kad Europoje Turime lyderius, pasaulinius lyderius Europos e, palidovų komunikacijų operatorių tarpe. Tai yra čempionai. Jutasat. Pateiksiu keletą skaičių apie Jutasą, bet ką svarbiausia pasakyti junglumo prasme, yra tai, kad palidovo operatoriai iš esmės, pardu, iš esmės yra infrastruktūros operatoriai. Ta prasme, kuri tai įrašyta naujajame kodekse. Jeigu yra vienas žodis, kurį turėtume atminti iš šio renginio, yra tai, kad palidovų sektorius plėtojasi. Bet technologinė prasme, tiek technologinė, tiek verslo prasme. Ir jis plėtojasi, ši evoliucija tinka tiek tradiciniam sektoriu, kaip video, fiksuotam ryšiui, naujam e, verslui, pavyzdžiui, mobiliam ryšiui ir saugioms komunikacijoms. Palidovų pranešumai yra junglumas be ribų ir aišku, taip pat ir e, kaimo vietovėms, kaip panas Količiak teisingai pasakė. Todėl palėtė, palidovai yra labai svarbus užbaigiant e, e, vidaus tinklus, e, šalies tinklus. Ir labai dažnai tai užtikrina ryšį su laivais, su lėktuvais, junglumą nelaimio atvejais. Ir todėl palidovas yra vienintelis įmanomas sprendimas, vienintelis likęs mieste, jeigu panaudosime citatą iš e, kino, kur vaidina Elizabeth Taylor ir uh, Taylor Beatty. Tai ko, kokie yra pranešumai? Yra išplėstas uh, junglumas ir gali, galimybė pateikti labai didelį duomenų perdavimo kiekį. Video yra vienas iš dominuojančių paslaugų, viena iš dominuojančių paslaugų visose tinkluose. Todėl e, galimybė transliuoti yra labai svarbi iki šiol palidovų integravimas į žemės tinklus gali prisidėti prie įvairiausių paslaugų teikimo - televizijos, mobilių tinklų, plačiojo šio ryšio, bet ir 5G ir daiktų interneto taip pat. E, skaitmeninė spraga. Na, Nepaisant tikslo numatyto komisijos 20 metams, e, ta skaitminė atskirtis vis dar egzistuoja. Jeigu pažvelgsime 30 megabitų padengtumą, kuris turėjo būti prieinamas visiems iki 20 metų, tai šiandien turime 80 procentų padengimą. 80 procentų reiškia, kad daugiau kaip 50 milijonų namų ūkių na, yra palikti nuo šalyje. Bet dar svarbiau yra tai, kad e, pažvelgus į tai, kas vyksta kaimo vietovėse, pusė iš kaimo vietovių neturi nei 20 megabitų per sekundę e, greitaveikos ir 8 procentai visiškai neturi prisijungimo junglumą. Na, žinome, kad tai tikslas iki 20 metų, bet Mes žinome, kad paskutinius procentus tuos pasiekti dažniausiai sunkiausia būna. Ir manau, kad e, to tikslo nepavyks iš tikrųjų pasiekti. Žinoma, e, dabar turime gigabito visuomenės tikslus. E, bet junglumas ir pasąjunga atsilieka ir nuo 20 metų tikslo jeigu panaudosiu greiko e, filosofo Aristotelio žodžius, tai galėčiau pasakyti, pažanga yra niekas, nebent jinai pasiekia visus. Arba, kaip sakė Volteras, prancūzų rašytojas, ar geriausia yra gero priešas. Taigi anksčiau mes minėjome Europos ambicijų klausimą. E, jis visiškai teisingas, bet yra būtinybė suderinti Europos teisėtus teisėtas ambicijas, lyderiauti skaitmeninėje ekonomijoje, kas yra ilgalaikis strateginis tikslas, suskubiu poreikiu prijungti visus piliečius, būtent kaimo vietovėse. Reikia nepamiršti, kad kaimo vietovės sudaro 50 procentų ES ir daugiau kaip 20 procentų gyventojų. Ir šią prasme e, palidovų komunikacijos gali padėti, nes jos papildo žemynius ryšius, kur mažai teikiama paslauga ir neaptarnaujamuose e, regionuose labai greitai ir e, at, už prieinamą kainą, nepriklausomai nuo vietovės. E, Palidovo operatoriai vykdo investicijas, kurios padidins pajėgumus Europoje atimiausiais metais ir jau šiandien yra prieinamų sprendimų. Gera informacija apie naujas investicijas yra tai, kad e, tos investicijos prijungs ne tik žmonės, bet ir teritorijas, pakrantės, e, jūras ir taip pat e, skrydžių maršrutus, o tai yra svarbu 5G junglumai. Na ir aš iš pat pradžių sakiau, kad palidovai keičiasi ir jų rezultatai pasiekiami e, gerėja taip pat e, remiantis naujomis technologijomis ir jų evoliucija. Na ir dabar perkime prie 5G. Neturiu aiškinti to trikampio, kuris jau buvo paaiškintas e, Antonijo Kaponė Na, bet svarbiausia yra, kad 5G paslaugos būtų prieinamos visur. O tai, aišku, yra iššūkis, kad būtų e, galima visiškai pilnai išplėtoti 5G geografinius prasme. Ne tik, kad apimtume visus žmonės, bet ir teritorijas, nes sujungti automobiliai negalės, negalės nebeveikti kaimo vietovėje Taigi, iš esmės, 5G sėkmė yra priklausoma nuo įvairiausių operatorių bendrų pastangų. Galiu pasakyti, kad viena vertus, ne viena technologija netenkina tų sąlygų, kurios keliamos 5G. Ne viena negali gali pateikti labai didelio pralaidumo su mažu melavimu ir kita vertus nėra tokios ir taikomosios srities, reikia, kuri, kuri reikalautų visus tos kriterijus tenkinti vienu metu. Todėl svarbu integruoti skirtingas technologijas ir turėti pakankamai protingą tinklą, kad e, tinkamos tinklo dalis būtų naudojamas tinkamai aplikacijai. Na ir iš esmės nėra svarbu žinoti, kur yra strategiškai svarbus pavartojami atvejai, nes jeigu 5G tinklas bus pakankamai lankstus, kad atitiktų naujas paslaugas, jų reikalavimus. Tai e, kolega pristatys e, e, dirbtinio intelekto panaudojimą per 5G, tai bus vienas iš tokių pavyzdžių. 5G ambicijoms reikia ir satelitų. Aišku, kad e, e, skaitmeniniai kanalai yra svarbus, bet to nepakanka. Reikia naudoti technologijų mišinį ir palidovai. Taip pat nėra tinkami visoms paslaugoms, bet yra idealūs tam tikroms paslaugoms, kur įdėkti, kurias įdėkti reikia greitai. Mes turime sujungti mobilius taškus, pavyzdžiui, pavyzdžiui, lėktuvus, laivus, tai aš sakyčiau, ten ir kur tai svarbu ir kada tai svarbu, kad būtų galima protingai pasirinkti teisingą maršrutą, kuris, kurio pasiektume vartotojai. E, daiktų internetas labai trumpai. Čia vėlgi svarbiausias žodis yra e, integravimas su antžeminiais tiklais ir uh, Turiu satelinės technologijos panaudojimo daiktų internetui pavyzdį. Ką čia svarbu pastebėti? Svarbu pastebėti, kad palydovai tarnaus tiems patiems objektams, dalysis to pačiu dažniu, kaip ir žeminiai tinklai. Taigi vėlgi integravimas yra ne tik įmanomas, bet yra labai svarbus. Na ir perinu prie išvadų. E, du svarbiausi žodžiai - palidovai e, suteikia didelį padengtumą ir nenutraukiamą paslaugų teikimą, yra veiksmingi kašto atžvilgių, gali užtikrinti aukštą duomenų perdavimo tempą. E, tai gali padėti nugalėti tą panaikinti tą skaitinę spragą Europoje. Palidovus galima naudoti greitoms iniciatyvoms šalia kitų technologijų. Ir, aišku, padėti įgyvendinti 5G ir tiktų internetą. E, tai yra svarbu taip pat gyveninant aukšto pralaidumo infrastruktūrą. Nes žmonėms kaime e, ne, ne, ne, negalima pasakyti, palaukite 10 metų, po 10 metų turėsime, turėsite e, vieno gigabito jungti. Taip negalima pasakyti. Svarbu gerinti interneto pasiekiamumą visoje Europoje. Nėra pasteisinimo, kad nebūtų užtikrintas skaitmeninis junglumas visiems. Na ir dar rekomendacijos. Iš esmės, mes siūlome, kad ES skatintų ir palidovų įtraukimą į šią politiką, kad viena vertus būtų panaikyta skaitmeninė spraga ir kita vertus būtų e, skatinamas skait, e, pralačiojo šio ryšio ir 5G e, panaudojimas. Tokios iniciatyvos turėtų būti apčiopiamas ir būti paralelios. Palidovai yra esminė infrastruktūra, yra kritinė infrastruktūra krizių metu. Na ir jeigu paminėtume pramonės politiką, reikia nepamiršti, kad palidovai yra dalis pasaulinės vertės grandinės. Palidovo operatoriai investuoja į europinę technologiją ir tai yra labai svarbu visai kosmoso ir oro pramoniai, skaitant tokius gamintojus kaip Airbus, Thales, Alenia Space, OHB e, ir palidovo paleidėjams tokiems kaip Ariane Space ir antžeminės infrastruktūroms tiekėjams. Labai ačiū. Much, ačiū, ponia Angelė. Agnelį, aš klaus, klausydamasis jūsų kalbos pamačiau apie tai, kad e, metropoliteno zonos tampa vis didesnės, sunkiau suvaldomos, milžiniškos teritorijos, tankiai apgyvendintos. Gal reiktų viską pakeisti ir pradėti nuo 5G dėgymo kaimuose. Kągi, dabar norėčiau pakviesti poną Martiną Berjeson pasisakyti. Jis kalbės apie dirbtinį intelektą ir kitas galimybės, kalbant apie 5G. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, man labai malonu čia šiandien lankytis. Uh, ir aš šiek tiek gal kitokį pristatymą jums pasiūlysiu. Šiandien aš pradėsiu nuo klausimo, o po to šiek tiek pakalbėsiu apie dirbtinį intelektą ir taip pat kiek tai aktualu kalbant apie 5G ir po to grįšiu, sugrįšiu prie savo pirminio klausimo ir aš tikiuosi, kad jums tokia sistema tiks. Aš esu Martin Bergeson ir esu 2021.ai, kuris įsikūrusi, kurį įsikūrusi Kopenhagoje atstovas. Aš turiu tam tikrų žinių sukaupęs, kuriomis norėčiau pasidalinti. Pirmiausia, aš manau, kad kalbant apie junglumą ir 5G, e, klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra štai koks. Aš, pavyzdžiui, norėčiau, esu suinteresuotas paukoti savo asmeninius ir mano šeimos duomenis ES, mano šaliai Švedijai, savo regionui ir savo savivaldybei ir kitoms viešoms organizacijoms, kurios galėtų tais duomenimis pasinaudoti. Ir tam reikia sujungiamumo ryšio. Aš taip sakau ne dėl to, kad manau, kad tai kvaila mintis, aš taip sakau dėl to, kad tai sukurs milžiniškas galimybės visoms toms šalims sukurti geresnę visuomenę, geresnę vietą, geresnę geresnės sąlygas, jeigu mes galėsime paukoti tuos savo duomenis. Ir aš manau, kad labai svarbu pradėti apie tai mąstyti, netgi jeigu pradėsime galvoti apie kitus dalykus, kaip traktuoti asmenis, kalbant apie duomenų apsaugos dalykus. Kalbant apie dirbtinį intelektą ir globalę perspektyvą, yra situacija, kuri galbūt nėra tokia neigiama, bet čia turime visai neblogą potencialą ES, kurio reiktų pasirūpinti. Pirmiausia, nes neturime šalių, kurios būtų uh, pirmaujančios kompetencijų srityje, neturime aiškios strategijos dirbtinio intelekto srityje, neturime institucijų, neturime universitetų tam skirtų, neturime duomenų rinkimo platesnių mastų galimybių ir jeigu vertintumėme įvairias šalis, matome, kad Kinija iš tiesų pirmauja, jie turi du didelius privalumus - 1,4 milijardo žmonių nėra GBTR. Kalbant apie įmonės, visi puikiai žinome, kad, pavyzdžiui, Facebookas, Instagram programos, ten yra daug duomenų, taip pat jie iš tiesų turi daug kompetencijos. Kalbant apie dirbtinio intelekto strategijas, yra Kinijos, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto strategija, Rusija tokią strategiją turi. Ir aš nemanau, kad, pavyzdžiui, mes turime dabar tokią strategiją, tokią, kuri būtų aiški, kuri parodytų, ko mes norime, kur link mes einame su DI Europos Sąjungoje. Netgi JAV neturi tokios strategijos. Jie galvoja sieną e, statyti, dabar ji panaši bus labiau į tvorą. Dabar kalbant apie duomenis, aš tikrai noriu akcentuoti juos, nes tai yra labai svarbu. Tai yra tas rytis, kur mums reikia kurti kaupti pajėgumus ES ir dalintis labai sklandžiai tuo derliumi ir tomis vertybėmis, apie kurias mes taip plačiai kalbame, vertybėmis e, sveikatos, švietimo srityse, vertybėmis pažangių miestų ir pažangių infrastruktūrų srityse, tos vertybės turi būti grindžiamos duomenimis. Taigi mes turime pirmiausia apie tai pasidomėti. Aišku, tai nebus nemokamas dalykas ir yra keli dalykai, kurie būtini Tai yra melts, tai yra mąstysena. Mums reikia tuos procesus apjungti tokiu būdu, kaip mes mastome, pavyzdžiui, apie sveikatos priežiūrą, kad galėtumėme prognozuoti, užkirsti kelią, kad įdėktumėme prevenciją. Čia daug ką reikia padaryti ir daug ką pakeisti. Mes e, turime turėti galimybę eksperimentuoti, mes turėtumėme geriau pasverti riziką ir kad pasiektumėme tų rezultatų, kurių siekiame, taip pat mums reikia lyderystės jausmo ir visa tai gali būti paskaičiuojama pagal atsižvelgiant į riziką ir čia yra tokia nedidelė pusiausvira, kuri yra būtina, jeigu nenorime pralaimėti ir jeigu norime sukurti tikrąją skaitmenę Europos ekonomiką. Galiausiai mums reikalingi duomenys, tai yra D, ir mums reikia įgūdžių S. Ir nepakankamai duomenų srities mokslininkų turime Europos Sąjungoje, turint omeny, kokie bus poreikiai ateityje. Ir tai bus naudinga kalbant įvairias pramonės šakas, bet ypatingai apie viešųjų sektorių, viešai sektorių, nes tai yra tas sektorius, kuris, į kurį reiktų įsigilinti ir čia to melts požiūrio tikrai reikės ir tas vertybės reiks įdėkti. Taip pat reikalinga strategija. Strategija neturi būti jau tokia sudėtinga. Jeigu pavyzdžiui, kalbant su verslininkais, kaip sukurti geresnį europinę visuomenę. Tai viską skaičiuojant ir kaupiant duomenis būtų galima strateginius privalumus sukurti tokius, kokių dabar neturime, bet reikia pajėgumų, reikia kontrolės ir mes pradėjome kurti kontrolės sistemas dirbtinio intelekto etikos kodeksą ir panašiai, tai yra ta kontrolė, kurią mes bandome apibrėžti, bet mes iš tiesų nelabai aiškiai suprantame, ko mes siekiame. Ir junglumas bus esminis elementas šioje strategijoje. Kadangi jeigu nebus ryšio junglumo, tada negalėsime rinkti duomenų, jeigu negalėsime jungtis, jeigu negalėsime jungtis, nebus jokių ryšių, ne, negalėsime kurti geresnės visuomenės. Taigi junglumas ir 5G čia yra aktualu. 5G radikaliai uh, keis tai, kaip mes renkame informaciją, ne tik remiantis, ne tik kalbant apie istorinę informaciją, bet informaciją realių laikų, nes mes kalbame apie jutiklius, kalbame apie IOT. Aš, pavyzdžiui, ant rankos, pavyzdžiui, jeigu jutiklį turiu, ir tai aš manau, kad mes visi turime jutiklius viduje, žmogiškuosius jutiklius, kurie mus verčia laiku kreiptis į ligoninę ar panašiai. Tai tokiu tai bus, aišku, radikalu visiems, visai europiniai visuomeniai ir aš manau, kad bus gerai, kadangi mes galėsime atsižvelgti į poreikius, o ne e, pasiūlą, o ne paklausą. Priešingai nebuvo anksčiau. Ir galiausiai mobili sveikata bus užtikrinama mūsų visuomenė. Tai dalykas, ko mes dabar neturime. Aš neturiu tų verslo pagristų paskaičiavimų, bet aš manau, kad yra didžiulis noras įsigilinti į šią sritį ir privačios įmonės tą jau dabar daro ir aš manau, kad mes taip pat turime tą daryti ES mastu, kadangi mes galime padaryti viską geriau, pažangiau, kalbant ir apie junglumą, ir apie duomenų rinkimą. Taigi grįžtu prie savo pirminio klausimo, ar galite man padėti, ar galite padėti ES, ne tik su 5G jungtimi, bet ir duomenų rinkimu. Aš tikrai būčiau labai laimingas, jeigu galėtumėte man padėti. Dėkoju. Thank you, Mr. Bergeson, uh, as far as... Ačiū, ponė e, Bergeson. Na, bent jau dėl duomenų rinkimo jūs mane įtikinote. Aš galbūt esu vienintelis iš 751 parlamento narių, kuriems tai rūpina vis, visiems, e, atrodo, labai, visi labai sunerime dėl privataus gyvenimo apsaugos ir panašiai. Dabar klausimai. Ar turite klausimų? Ar norite pateikti klausimų apie duomenų privatumą, apsaugą? Kas nutiks, jeigu kiekvienas asmuo suteiks savo asmeninius duomenis, kad galėtų, mm, kad būtų galima prieiti prie labai didelio kiekio duomenų, kad būtų galima panaudoti dirbtinį intelektą ir pasiūlyti puikius sprendimų visuomenė. Ar manote, kad tai sulauktų pritarimo? Na, žinoma, tai yra nauja idėja, ji gal yra tokia revoliucinė, bet aš tikrai manau, kad atsiras žmonių ES, kuriems gali praversti mano pulso duomenys ir duomenys apie mano sveikatą, e, prognozuojant e, jų sveikatos problemas. E, aš manau, kad mes turime pasigilinti į šią galimybę nes jie egzistuoja, bet viso to pagrindas turėtų būti demokratija. O anksčiau nebuvo apie tai kalbama. Na, aš turiu šiokių tokių e, širdies problemų ir mano kardiologas, e, pavyzdžiui, pasiūlys implantuoti kokį nors prietaisą, kad jeigu sutriktų, pavyzdžiui, mano širdies ritmas, gydytojas gautų informaciją per mano iPhone ir galėtų imtis priemonių. Manau, kad e, pasaulyje jau yra nemažai pacientų, kuriems yra implantuoti e, prietaisai ir galbūt tai nėra taip jau dramatiška. Mm, na, taip, e, iš tikrųjų, e, tai nėra taip jau dramatiška. Tiesiog svarbu, kad žmonės pritartų, susitaikytų su tokiais pokyčiais, nes pavyzdžiui, jeigu sutiksite, kad kas nors virtualiai jūs gydytų, tai čia jau reikėtų didelio pasitikėjimo. Bet nemanau, kad tai duotų nei, sukeltų neigiamų padarinių mūsų gyvenimui. Aš manau, kad aš tokią galimybę pasinaudočiau. Gerai, jeigu klausimų nėra, dabar kreipiuosi į poną Peter Stukman, Connect generalinio direktorato ateities sistemų skyriaus atstovą, gal jūs galėtumėte prisidėti prie diskusijų. Ačiū pirmininkė. Mm, iš tikrųjų labai įdomios diskusijos, labai ačiū, mm, jos ir mus įkvepia. Žinoma, Mes įgyvendiname dabartinę politikos darbo atvarkę, 5G veiksmų planą. Daugelis čia išsakytų pastabų labai aktualios. Taip pat noriu padėkoti ir parlamento nariams, kolegoms iš parlamento, kurie padėjo parengti taisyklės, kurios tiktų 5G ryšiui. Ponas Kastilijo ką tik išėjo, bet manau, kad kiti kolegos tebėra čia. Tai buvo labai svarbus darbas. 5G veiksmų planui šis parlamentas tikrai pritarė. Noriu mm, priminti rezoliuciją dėl 5G veiksmų plano. Tai buvo puikus postumis mūsų politikai. Tai taip pat padėjo mums sukurti ir 5G observatoriją. Galite apsilankyti jo svetainėje 5gobservatory.eu. E, tai taip pat yra svarbi priemonė ir norint stebėti, kaip yra įgyvendinamas 5G veiksmų planas. Observatorija padarė išvadą, kad Europa pirmauja įgyvendintama bandomosius projektus. Mes dabar turime maždaug 40 bandomųjų projektų, daugelį e, iš jų įgyvendina 5G PPP, tai yra partnerystė sudaryta su privačiais sektoriais. Ir E, daug, daugelis tų projektų taip pat yra susiję ir su palidovinėmis technologijomis. Žinoma, Europoje yra iššūkių, privalumų ir trūkumų. Jau buvo paminėta, kad mūsų rinka yra fragmentuota. Mano nuomonė, tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes nesame pirmieji plėtodami šias rinkas. Taip pat dažnių spektros rytyje valstybės narės dar turi atlikti savo dar, namų darbus Observatorijos duomenys rodo, kad mes panaudojame tik tai 10 procentų dažnių e, skirtų 5G technologijoms ir e, reikia paskirstyti tuos dažnius, tai yra mūsų prioritetas, bet tai yra valstybių norėjo atsakomybė kodekse dabar turime tam tikrų priemonių, kurios bent jau padeda skatinti diskusijas ES lygių ir užtikrinti praktinį informacijos keitimąsi. Ką dar galėtų nuveikti komisija? E, vienas svarbus paminėtas dalykas buvo ekosistemų kūrimas. Mes tikrai to siekiame. 5G yra ne vien vartotojų rinka. Iš tikrųjų, čia kalbame ir apie profesionales paslaugas teikiamas vertikalios struktūros įmonėms. E, pavyzdžiui, e, susietojo mobilaus judumo paslaugos. Komisaras Ettinger apie tai kalbėjo po, vėliau ponia Gabriel dirbo su suinteresuotaisiais subjektais, buvo sukurta ši ekosistema automobilių e, sektoriuje. Taip pat turime ir Europos infrastruktūros tiklų priemonės pasiūlymą. E, ten e, numatyta ir gyvendinimo programa, kad tos ekosistemos tikrai galėtų veikti. Ir mes kartu su jumis, bendradarbiaudami, norime kurti išmanesias paslaugas ir tinklus. Ir šis darbas tęsis artimiausią dešimtmetį. Ir jau sulaukėme iš Europos parlamento didelės paramos. Taigi, žinoma, e, dirbtinis intelektas ir 5G vien, vieni kitus papildo, tai yra skaitmeninės technologijos, 5G suteiks ryšio e, paslaugas, ryšio tinklus dirbtiniam intelektui. E, pasaulyje vyksta e, dirbtinio intelekto varžybos. Na, mes turime strategiją, žinoma, galima kelti klausimą, ar ta strategija tinkama ar ne. Ji buvo patvirtinta praėjusiais metais ir mes ten apžvelgiame Europos galimybės šioje srityje, kalbame apie naudą visuomeniai ir, žinoma, sprendžiame etikos klausimus kurie yra labai svarbus, kad šiomis paslaugomis būtų pasitikima, o to reikia, kad tos paslaugos būtų sėkmingos. Dabar grįžtų prie biudžeto pasiūlymų. Mes e, numatome galimybę bendradarbiauti, kurti partnerystės e, skaitmeninės e, Europos programos rėmose. Dabar grįžtų prie Martino klausimo dėl dėl dotacijų. E, mes kūrėme kitos kartos internetą, į žmogų orientuotą internetą ir čia mes galvojame apie asmens duomenų erdves. Tai gali būti vienas iš sprendimų, žinoma, dar jis nėra parengtas, pradėsime jų kurti įgyvendindami naują programą, tai bus vienas svarbiausių programos rezultatų. Ir tose asmens duomenų erdvėse naudotojai spręs, kur laikys savo duomenys ir kam suteiks prie jų prieigą. Taigi mes čia e, apjungsime dvi pusės. Viena vertus e, žmogui suteiksime galimybę nuspręsti, kur bus naudojami duomenys ir neprarasti tų duomenų kontrolės. Tai yra viena iš sričių, kuri buvo trumpai paminėta ir e, Mes e, būtent dėl to ir remsime skaitinės programas, kurias siūlome. Ačiū. E, na, ką tik supratau, kad ponas Kaponė man yra skolingas atsakymas, galbūt nenorėjo jisai man atsakyti, bet aš klausiau apie Huawei e, dalyvavimą eksperimente Milane ir ar tai kelia diskusijų ir problemų. Na, tas bandomasis projektas Milane apriepia visą Milano metropolinę zoną, yra maždaug 300 stočių, pusę iš jų aprūpins Huawei. Miestas padalintas į dvi dalis ir viena iš tų dviejų dalių, vienoje iš tų dviejų dalių bus naudojami Huawei įrenginiai. Na, kol kas e, diskusijų apie kilusius nuogastavimus e, nebuvo. Mm, tame bandomajame projekte problemų su Huawei nekilo. Taip pat galiu pasakyti, kad e, mm, šiuo metu Huawei investicijos į mokslinius tyrimus yra tokios didelės, kad Na, aš čia reiškiu savo asmeninę nuomonę, e, kaip profesoriaus, kaip akademinės bendruomenės atstovų nuomonę. Įdomu stebėti investicijas į technologijas ir į mokslinius tyrimus, kurie gali paskatinti kurti technologijas. Ir šiuo metu matau, kad e, Huawei investicijos ar apskri, ir apskritai iš Kinijos ateinančios investicijos yra ypatingai didelės ir ne tik telekomunikacijų srityje. Apskritai sunku kam nors prilygti Kinijai. Na, čia bent jau kalbu apie privačias bendrovės. E, didė, did, daug investuoja, investuojama yra iš viešojo sektoriaus, pažiūrėjau, Europos komisija skiria didelį finansavimą. Tačiau mm, kitokių investicijų į 5G technologijas nėra labai daug, taigi nežinau, kaip galima būtų atsikratyti did, didelio investuotojo. Na, manau, mums reikėtų ieškoti tinkamos pusiausviros tarp saugumo ir mokslinių tyrimų. Ačiū, na dėkoju keturiems pranešėjams už mano nuomonę puikius pranešimus. Taip pat sulaukėme gerų klausimų ir atsakymų, kadangi labai, mes, labai mm, gerai tvarkiausi su laiku, mes dabar e, šiek tiek užskubėjome, siūlau pratesti posėdį 16.30. žmonių Okay, ladies and gentlemen, now <clears throat> we are still... Ponios ir ponai, mes vis dar lenkiame savo darbo tvarkę, dabar kalbėsime apie atsinaujančių šaltinių direktyvą ir čia komisija pristatys deleguotąjį aktą. Noriu priminti Jums, kad direktyva skirta skatinti energiją iš atsinaujančių šaltinių naudoti buvo patvirtinta praėjus gruodį ir tai leidžia komisija patvirtinti deleguotąjį aktą iki 2019 metų vasario pirmos dienos, išdėstant sertifikavimo kriterijus dėl biokūro, bioskyščių ir biomasės e, kūro, kurie kelia nedidelį žemės paskirties kaitos pavojų ir kriterijus e, nustatyti didelės rizikos žaliavas. Ir čia esame skyrę, numatę vieną valandą šiai diskusijai, kurios mums turbūt ir neprireiks. Na, o dabar norėčiau žodį suteikti komisijai, kad jį pristatytų projektą maksimaliai per 15 minučių. Prašom, ponia Vanstein. Ačiū, ponia pirminkė. Labadiena visiems. Ačiū už galimybę pristatyti deleguoto akto projektą dėl mažos ir didelės rizikos biokūro šiam komitetui. Tikriausiai žinote, kad komisija paskelbė vasario 8 dieną deleguotojo akto projektą keturių savaičių e, grįžtamosios informacijos rinkimo laikotarpiui, tai yra normali procedūra ir prieš išdėstant mūsų nuostatas, kurias išdėstame deleguotajame akte, būtų galbūt naudinga tarti keletą papildomų žodžių, šalia to, ką Jūs pasakėte, ponia Enkelį, apie kontekstą, kuriame reikėtų vertinti šį deleguotąją aktą. Tai yra, aišku, didesnio vaizdo dalis būtent atsinaujinančios energijos direktyvos naujos redakcijos rengimo kontekste, o tai yra švarios energijos visiems europiečiams paketo dalis. Jis buvo patvirtintas praėjusiu metu pabaigoje. Ši direktyva propagu, skatina naudoti atsinaujančius šaltinius, bioenergiją, biokurus, bet taip pat ir išdėsto kai kurios svarbus reikalavimus dėl to, kokį biokūrą galime naudoti, kad galėtume siekti tikslų, o tai yra svarbiausias direktyvos tikslas. Taip pat išdėstome, išdėstome jau gana aiškus reikalavimai susijęs su didelė rizika, kad bus keičiama žemės paskirtis, išgaunant biokūrą įskaitant bendrus valstybių narių e, apribojimus maisto ir pašarų kultūroms e, ir iki 20 metų tai būtų 7 procentų tikslas. Tai atitinka ILUK požiūrį, esamoje direktyva patvirtinta 15 metais. Be to, naujoji direktyva, dėl kurios sutarta praėjusiu metu pabaigoje, išdėstamas požiūris dėl e, taip vadinamo didelės rizikos biokūro, sakant, kad toks biokūras, jo kiekis turėtų būti užšaldytas 21-23 metais tuo lygiu, e, koks valstybės narėse buvo nustatytas 19 metais, o po to, po 23 metų, tokio tipo biokūras, didelę riziką keliantis kūras, laipsniškai turėtų būti nustotas gaminti tik nuo 23 iki 30 metų. Tai yra atsinaujančių šaltinio tikslo terminas. Taigi toks biokūras turėtų būti laipsniškai nustotas gaminti ir nebūtų skaičiuojamas siekiant uh, atsinaujančios energijos direktyvos tikslų. Uh, Be to yra išimtis biokūrui, kurį galima apibūdinti kaip keliančių mažą riziką žemės paskirties keitimui. Ir tai aiškiai išdėstyta direktyvoje, teisės aktų leidėjai čia puikiai pardėbėjo ir komisijai nebedaug liko čia ką be nuveikti. A, kai dėl mažos rizikos biokūro direktyva aiškiai sako, kad toks biokūras gali būti gaminamas iš papildomų gamybos žaliavų, jeigu yra gaunamas didesnis derlius ir jeigu panaudojama anksčiau nenaudota žemė. Taigi yra gana kriterijų, aiškus kriterijai ir komisijos užduotis buvo, rengiant deleguotąjį aktą, numatyti detalius kriterijus šiam požiūriui ir taip pat direktyvo reikalauja, kad komisija pateiktų ataskaitas apie gamybos e, plėtrą, kai kalbama apie maistinės ir pašarinės kultūras visame pasaulyje ir pateikti kartu tai su deleguotojų aktu. Taigi trumpai mes nesiūlome naujos politikos, mes tiesiog siūlome kriterijus e, tam požiūriui, dėl kurio teisės aktų leidėjai praėjusiu metu pabaigoje jau sutarė. Taigi, ko, ką čia siūlo komisija? Pirmiausia, mes bandome panaudoti geriausius turimus mokslinius duomenis ir atimai dirbame su kolegomis iš GRC, e, mokslinio tyrimo centro ir gana aiškiai viską išdėstyti. Biokūras, kuris mūsų nuomonė turėtų būti klasifikuojamas kaip didelės rizikos, biokūras yra toks, kuris atitinka šios kriterijus. Tai yra kumuliatyviniai kriterijai ir reikia atitikti juos visus. Visų pirma, gamybos e, zona turėtų didėti bent 1 procentų arba 100 tūkstančių hektarų per metus ir bent 10 procentų tokios plėtros turėtų vykti žemėje, kurią galima klasifikuoti kaip daug CO2 talpinančios e, žemė kai kalbama apie e, pelkės taip pat. E, kas yra didelis, didelė plėtra panaudojant e, daug CO2 turinčios žemės. Tai šis kriterijus parengtas siekiant užtikrinti, kad visi biokurai, kurie įskaitomi į atsinaujančių šaltinių tikslą, leistų sutaupyti CO2 emisijas jog e, politikos tikslas ir yra e, tai, kad jeigu yra neigiamas šaltinis poveikis, didelis šaltinis neigiamas poveikis, pavyzdžiui, miškų kirtimas, e, kuris panaikina tą CO2 sutaupimą, tai tai aišku nėra prasminga. Ir jeigu mes kalbame apie CO2 sutaupimą, tai kalbame apie mineralinį kūrą, kurį pakeičia biokūras. Duomenys apie plėtros e, maistinių ir pašarinių kultūrų plėtrą yra pateikti e, priedą, o tyrimus atliko GRC. Pagal direktyvą tai yra toks kūras, dėl kurio padidėja įnašas prie į tikslo sėkimą negali įvykti iki 23 metų ir jų panaudojimas turi būti laipsniškai mažinamas iki, nuo 23 iki 30 metų. Taip pat svarbu pabrėžti čia, kad nekalbame apie draudimą naudoti tokį biokūrą. Tiesiog kalbame apie tai, šis biokūras gali būti skaičiuojamas apibūdina tikslą ar ne, kas buvo sutarta tarp teisės aktų leidėjų ES lygmenių. Toliau, jeigu kalbėsime apie mažos rizikos biokurus, tai čia vėlgi išdėstomi tam tikri kriterijai. Pirmiausia, jie turi atitikti tvarumo kriterijus, išdėstus direktyvoje, tai ir taip akivaizdu, ir be to Turime papildomus gamybos žaliavas, e, kurių gavyba padidėjo, padidėjus derlingumui, jau naudojama žemėje arba kultivuojant kultūras žemėje, kurioje anksčiau nebuvo auginamos jokios kultūros, pavyzdžiui, nenaudotas arba apleistos žemės. Ir pagaliau mums reikia gero biokūro projekto auditavimo. Šiuose srityse galim būt, galima taikyti išimti tiems e, didelės rizikos kriterijams. Tam, kad būtų įtrauktume našumo e, didėjimo aspektus, reikia panaudoti kriterijus iš švaraus vystymosi mechanizmo, pagal Kyoto protokolą, protokolą. Ir šių priemonių tinkamumas apsiribos maksimaliai dešimtimi metų. Po to turime suprastintus kriterijus numatytus aiškiai apibrieštais atvejais, pavyzdžiui, kai projektai naudoja nenaudotą apleistą arba suprastėjusią žemę, pavyzdžiui, žemę, kuri yra užteršta ir negali būti naudojama maisto ar pašarų gamybai. Ir taip pat e, e išlyga taikama mažiems ūkininkams. Taigi tai, ką štai tai, tai siūlo komisija, tai yra techniniai pasiūlymai dėja netiesioginio žemės keitimo tema yra gana techniška. Ir aš manau, kad tai, ką mes čia pasiūlėme, yra geriausias, kaip įmanoma, subalansuotas pasiūlymas. E, jis pagristas geriausiais prieinamis duomenimis ir moksliniais tyrimais. Ir svarbiausia, pasiūlymas visiškai atitinka atsinaujančios energijos direktyvos teisinį tekstą. Žinoma, situacija gali pasikeisti šis deleguotasis aktas turi e, tikti ateities pokyčiams ir todėl numatome, kad komisija ir toliau stebės pokyčius šioje srityje ir vėliausiai jau Liepos 1 dieną 2021 metais peržiūrėsime tiek naujausius mokslinius duomenis ir tą požiūrį, kurį mes pasirinkome šiam deleguotam aktui. Kaip sakiau iš pradžių, dabar E, galima reaguoti į šį projektą piliečiams. Terminas yra kovo 8 diena pateikti komentarus. Komisija taip pat surenks ekspertų susitikimą kovo 5 dieną ir pagal dabartinį planą komisija turėtų patvirtinti deleguotą į aktą. E, Atitinkamų laikų, kad būtų galima pateikti į tarybą ir parlamentui iki rinkimų pertraukos. Kadangi neturime, neturime daug papildomo laiko, bet įmanoma tai padaryti. Po to parlamentas turės du mėnesius paprieštarauti deleguotajam aktui. Tokiu atveju šis aktas neįsigaliotų. Šį laikotarpį galima pratesti dar papildomais dviem mėnesiais pateikus atitinkamą prašymą. Taigi tiek, ponia pirmininkė, aš norėjau pasakyti ir mielai išklausysime jūsų komentarų. Ačiū, na, dabar noriu paprašyti pranešėją, pona Blanka Lopes, pakalbėti apie šį projektą. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, conocemos hoy en ITRE. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. E, išgirdote e, koks yra komisijos pasiūlymas, tai yra nustatyti kriterijus, kurie padėtų mm, nus, įvardyti didelės ir mažos rizikos kūro tipus. Ir iš tikrųjų buvo kilę sunkumų vykstant dėryboms dėl atsinaujinančių šaltinių išteklių energijų direktyvos e, pavyko susitarti, dabar reikia pasižiūrėti, kaip bus su šiuo deleguotojų aktu. Žinoma, kyla iššūkių ieškant sprendimų dėl žemės paskirties keitimo sąlygų, kalbant apie pirmosios kartos biokūrą. Šis sektorius buvo vystomas patvirtinus pirmąją direktyvą, buvo siekiama mažinti šiltnamio dujų išsiskirimą, didinti, kurti darbo vietas, didinti tarptautinį konkurencingumą. Dabar yra įvardytos medžiagos, kurios susijusios su dideliais e, lak veiksniais ir matote, kad direktyvoje yra siekiama panaudoti viso tipo, visų tipų kūrą, kuriam priskirtas mažos rizikos veiksnys. Ir mes, žinoma, vadovaujamės įvairiomis rekomendacijomis. Tačiau po to, kai buvo parenk, pateiktas deleguotojo akto projektas, daugelis e, žmonių kelia štai kokius klausimus. Jeigu mes norime visiems laikams išspręsti šį klausimą, tai reik, turime panaikinti uh, egzistuojančias spragas ir neturime leisti, kad būtų bandoma kažkas, e, pra, kažką prastumti. Biokūras turi būti tvarus. Taigi komisijai noriu pasakyti porą dalykų. Kaip yra su slengstinė vertė, kurią jūs nustatėte e, toms vietovėms, kur yra didelės CO2 sankopos. Ar jos bus priskiriamos didelės rizikos vietovėms ir tas, tas, mm, ta riba yra mažesnė negu jūs siūlėte iš pradžių, ne 14, o 10 procentų. Taip pat, nors jūs ir paminėjote, nu, nustatote papildomus kriterijus dėl sertifikavimo, kai kurios organizacijos E, teigia, kad yra tam tikrų spragų ir gali būti, kad kai kurie plotai bus priskirti mažos rizikos plotams, nors iš tikrųjų jie tokie nėra. Ir, pavyzdžiui, gali nepatekti čia tam tikri um, žemės plotai, kurie mažesni negu 5 hektarai arba tam tikra pleista žemė. Um, taigi mes dabar turime galimybę spręsti rimtą problemą susijusią su biokūru, su miškų naikinimu, su e, teršalų išmetimu kiekiais, bet kad galėtume spręsti problemas, reikia, kad kriterijai būtų pakankamai tvirti, taip pat reikia tinkamos stebėsenos ir tolesnių veiksmų, kad mes galėtume pritarti šiam deleguotajam aktui. Komisija turi jį peržiūrėti. Biokūras, kuris būtų visiškai tvarus, yra esminis dalykas siekiant e, teršalų išmetimo neutralumo. Taip pat siekiant, kad mūsų pasaulyje būtų įmanoma gyventi ateityje. Ačiū dabar apie frakcijos vardu, ponas Kėlė. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai už pateiktus paaiškinimus, už deleguotojų akto pristatymą. Na, apskritai E, viskas atrodo logiška, remiantis naujausiais duomenimis, tai atitinka ir direktyvą, bet, kaip e, jau buvo sakyta, kyla tam tikrų klausimų. Mes visi sutarėme, kad, žinoma, turime e, kurti mažai CO2 išskiriančią ekonomiką, tai apriepia įvairias rytis, įskaitant ir biokūrą. Turiu porą klausimų. Pirma, jeigu parlamentas paprieštaraus ir greičiausiai taip ir atsitiks, na, balandžio mėnesį parlamentas gali pareikšti prieštaravimą, kuris galiotų iki birželio mėnesio ir tai reiškia, kad šis klausimas būtų galtinai sprendžiamas kitos kadencijos parlamente. Ar teisingai? Kitas dalykas. Ponas Blanko Lopės paminėjo 10 procentų. Tai yra dirbtinai nustatyta riba. Na, galbūt reikėtų kai kur išlaikyti kitokią ribą, bet e, kokia logika čia yra vadovaujamasi. Ar čia remiamasi pirmininko Junkerio diskusijomis su Donaldu Trumpu. Kitas dalykas - nenaudojama ir apleista žemė. Kaip iš tikrųjų galima ją vertinti ir kaip e, galima įgyvendinti kriterijus ir ar yra pagristų priežasčių taikyti nuostatas ir nenaudojimai arba pleistai žemiai. Ir taip pat, kiek suprantu, pasiūlymas turėti tikti ir PPO taisyklės. Ar komisija yra įsitikinusi, kad 10 procentų atitiks PPO reikalavimus ir tai bus primtina? Ir dar vienas dalykas, kaip jūs, kaip komisija visą tai stebės? Kaip užtikrins, kad visi tie nuostabus dalykai, kuriuos siūlote, bus įgyvendinti? Bus įdomu, būtų įdomu iškirsti atsakymą. Ačiū. Ačiū, kitas kalbėtojas turėčiau būti aš. Aš buvau šešėlinis pranešėjas EKR frakcijos vardu, tačiau ponas Kėlį pateikė tos klausimus, kurio būčiau keitė, kėlęs aš. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Mets. Poniai Mets e, žaliųjų vardu. Na, aš esu moteris, ne vyras. E, taigi dėkoju, kad apsilankėte Europos parlamente. Ačiū už e, pranešimą. Noriu Jums pasiūsti labai aišku signalą. Jūsų pasiūlymas netitinka dabartinių iššūkių. Jūs, e, na, bandote siekti pusiausviros tarp priekybos e, politikos ir aplinkos apsaugos. Tačiau, na, jūs bandote čia suvaldyti įvairius dalykus, tačiau e, pasiūlėte kitokį tekstą. Iš tikrųjų, kalbate apie platų biokūro e, naudojimą, bet tas biokūras yra pagamintas palmių aliejaus pagrindų jūs pripažįstate, e, kokį neigiamą poveikį aplinkai daro palmių auginimas, kaip tai neigiamai veikia klimato kaitą aplinką, taip pat vietos gyventojus, tačiau tuo pačiu metu jūs atverėte duris milžiniškoms išimtims, kurios leiks, leis Europai ir toliau importuoti milžiniškus palmių aliejaus, netvariai pagaminto palmių aliejaus kiekius. Ir niekas Mm, ir nieko, ne, mm, ir nieko, niekas nerodo, kad maži ūkiai būtų naudingesni negu dideli, bet iš tikrųjų mes žinome, kad daugia nacionalinės bendrovės dalina sklypus į mažesnius ir taip išvengia prievolių laikymosi. Toliau kitas dalykas - terminas nenaudojama žemė. Tas terminas nėra visiškai tinkamas, nes mes žinome, kad tos žemės, nenaudojamos žemės yra naudingos siekiant išsaugoti biologinį įvairovę ir ekosistemas. Trečias dalykas - na, naivu būtų remtis patikimų sertifikavimo procesu. Labai dažnai iš tikrųjų tas sertifikavimas yra tik akių dumimas, stambaus masto akių dumimas. Ir taip pat jūs e, kalbate apie Indoneziją ir Malaisiją ir nusprendžiate aukoti didelius tropinių miškų e, plotus. Ir taip pat jūs atsisakote spręsti ir sojų klausimą. Sojos yra biokūro rūšis, kuri iš tikrųjų išskiria daugiau CO2 negu kitos kūro rūšis. Ir, ir čia yra teikiama pirmenybė e, palmių aliejus gamintojams, taip pat sojo augintojams ir užmirštamas klimatas, gyvūnai ir e, žmonės, kurie tikrai čia pralaimi. Na, aš tikiuosi, kad komisija peržiūrės savo požiūrį ir Europos parlamentui pateiks tokį deleguotojų akto pasiūlymą, kuris reikštų tikrą pažangą, o ne stagnaciją. Ačiū. Ačiū, ponas Martam. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Mets. Paminėjo kelis argumentus, kuriuos aš pasižymėjau ir aš, bet visada gal pravartu priminti tuos gerus argumentus. Uh, Kai aš sužinojau apie komisijos deleguotą į aktą, aš turėjau kelis klausimus ir šauktuką, šauktukas, ar mes iš tiesų jau išprotėjome. Kitas dalykas - Malazija, in, Indonezija yra minimos ir jūs kalbėjote labai daug apie mokslinius duomenis, kurie yra kvestionuojami ir jūs niekuomet nenaudojate socialinių duomenų termino. Jūs, kurie sėdite prie stalo, žinote, kad kiekvieną ketvirtadienį tūkstančiai jaunų žmonių išeina į gatves, kurie reikalauja, kad mes liautumėmės žudę. Ir labai svarbu, kad komisija bent keliais žodžiais galėtų uh, tai apie tai užsiminti ir netarnauti vien tik tai tarptautinėms korporacijoms. Jų interesai jums svarbiau negu e, būsimų kartų interesai. Tai yra nesąmonė, tai yra kvaila. Ir dar siunčiamas labai svarbus signalas, kaip sakė kolegė Mets, jūs pasikliaujate tarptautinėmis, tarptautinėmis korporacijomis, kurios teigia, kad maždaug 5 hektarų ūkiuose yra auginama, auginama, auginamos tos kultūros. Bet Tai yra netiesa. Tai yra iš tikrųjų e, pūdymai ir aš nežinau, ar tai iš padeda išsaugoti biologinės įvairovės pusiausvyrą. Ir taip pat jūs deleguotame akte, kurį aš visiškai atmetu ir aš tikiuosi, kad tos konsultacijos, kurios vyks su pilietinė visuomenė, jums bus, pateiks labai aišku atsakymą ne, nes biologinis biokūras gaminamas iš alyvpalmių aliejus tai nėra bio, tinkamas biokuras, tai yra pats nuodingiausias, kenksmingiausias kuras. Ir mes čia darome išimti, tai tikrai klausimas štai koks. Komisijos atstovų norėčiau, atstovą norėčiau paklausti Indonezija, Malazija. Iš tiesų šiom šalims bus taikomos šios išlygos. Kaip jūs galėtumėte tai argumentuoti? Dėkoju, ar būtų dar klausimų, panašu, kad ne. Norėčiau pakviesti poną Vansteiną atsakyti klausimus. Ačiū. Dėkoju už pastabas. Ir kaip buvo pasakyta, aš aišku perduosiu visas tas pastabas komisijos nariui, kurio šiandien nėra. Bet taip pat norėčiau dar pateikti paaiškinimus dėl tam tikrų iškeltų klausimų, kurie visi yra labai aktualūs. Pirmiausia, Ponas Blanko Lopes kalbėjo apie ribinės vertes, gal jo jau salėje ir nėra, bet norėčiau pasakyti, kad 10 procentų vertėjais, klausė, kodėl būtent 10 procentų buvo pasirinkta. Norėčiau pasakyti, kad mes pasirinkom, pasirinkome konservatyvų 10 procentų rodiklį, nes norime, kad šiltame efektą sukeliančių dujų emisijų būtų smarkiai sumažinama pasirenkant šį variantą. Ir aišku, tai susijęs su keliomis kitomis pastabomis alyvpalmių. Aliejus patenka į didelės rizikos biokūro kategoriją ir aš tiesiog negalėčiau vertinti, kaip tas siūlomas dalykas, klausimas yra status quo išsaugojimas. Mes papildomus saugiklius numatėme tam, kad tas biokūras, kuris yra skatinamas pagal šią direktyvą, iš tiesų reikštų, kad sutaupama CO2 ir kad tai nebūtų siejama su miškų kirtimu ir kitais visais neigiamais reiškiniais, kurių mes bandome išvengti. Taigi dėl to biokuro, alyvpalmių aliejus biokūrui bus palaipsniui panaikinamas, išskyrus tas ribotas vietas, kur yra galimybių sertifikuoti tą kūrą kaip mažos rizikos LUC prasme kūrą. Ir man atrodo, viskas yra aiškiai apibriešta. Ir tai pasitaikys tik tais atvejais, kur bus aiškių įrodymų, kur bus taikomas papildomumo principas, arba kalba jis apie mažus ūkius, kuriems būtų labai sudėtinga laikyti šių kriterijų ir kur be kita ko yra nemenkas potencialas pagerinti jų gamybos praktiką. Taigi tiek būtų apie 10 procentų rodiklį. Aišku, visuomet galime ginčytis, bet mes pagalvojame, kad 10 procentų yra tinkamas skaičius. Tai yra greičiau nei 14 procentų, kurie minimi irgi direktyvoje anksčiau. Ir, aišku, yra, pažiūrėjau, palmių aliejus yra palaipsniui išimamas, nes e, gali būti tai susijęs su didesne, didesniu rodikliu nei 10 procentų. Mes mažų ūkių apibrėžimą numatėme ir mes ten naudojame kabutėse sliaustelius, nes mes patys diskutuojame ir norime išklausyti įvairių reakcijų į šį projektą. Ir mes kalbame apie 2-5 hektarus ir, aišku, mielai išklausytumėme visų kitų argumentų, kaip apibrėžti tuos mažus ūkius. kalbant apie tos klausimus, kuriuos iškėlė ponas Kelis dėl sojos. Mes manome, kad soja čia visiškai kitas atvejs nei alyvpalmių aliejus. Jeigu pažvelgtumėme į skaičius, matome, kad čia nėra tokios plėtros, kalbant apie, maž... kalbant apie tuos plotus, kaip yra su alyvpalmių aliejumi biokūras iš sojos gali sudaryti mūsų vertinimų galimybę sutaupyti CO2 lyginant su iškastiniu kūru, tačiau vis tiek egzistuoja galimybė, kad situacija gali pasikeisti, dėl to, kaip ir sakiau, mes viską labai atidžiai prižiūrėsime, stebėsime ir prireikus pakeisime arba požiūrį, arba pakoreguosime duomenis, kurie yra deleguotojo akto priedė. Mūsų manimų tai yra, tai nepažydžia PPO taisyklių, kadangi yra išdėstomi objektyvūs kriterijai, nėra išskiriamas koks tai konkretus biokūro, kokia tai konkreti biokūro rūšis ar žaliava naudojama biokūrai ir aišku, pagal kriterijus bus minimi tam, tam, tik, tam tikros biokūro rūšys, tačiau deleguotame akte nėra apibrėžiamas nei vienas biokūras, kaip turintis mažą ar didelę riziką. E, viskas grindžiama objektyviais kriterijais. Tai, kai jūs kalbėjote apie stebėseną, aišku, irgi yra labai svarbu. Deja, mes e, tiesą sakant, mes galime viską prižiūrėti kur kas aktyviau nei anksčiau, palidovų pagalba, bet mes e, manome, kad kaip ir su, kitų, su kitais tvarumo kriterijais, mes pripažįstame, jog egzistuoja galimybė prižiūrėti ir stebėti situaciją kur kas efektyviau. Man atrodo, kad aš atsakiau į klausimus, kuriuos uždavė ponė Mets. Mes manome, kad sertifikavimas yra įmanomas patikimų, patikimų būdų. Dabartinė direktyva, ne tik kalbant apie LUC, bet ir tvarumą apskritai, yra susijusi su sertifikavimu, su sistemomis, kurios būtų tvirtinamos tam, kad gamintojai, gamintojai kurie laikosi tvarumo kriterijų per tas sistemas, e, tas pats būtų, tas pats turėtų būti taikoma ir ILUC tipo kriterijams. E, Dėl sojos, man atrodo, aš atsakymą jau pateikiau. Mes ne, nemanome, kad čia yra tokia pati problema. Labai apmaudu girdėti, kad jūs jau nusprendėte atmesti deleguotai aktą ir tada periname prie klausimo, kas nutiks, jeigu taip atsitiks. Man atrodo, tokiu atveju komisija turės pateikti naują pasiūlymą ir man atrodo, kad jį turės svarstyti jau kitas parlamentas. Neįsivaizduoju, ar būtų galima kažką kito, kitko padaryti, turint omenyje, kiek laiko beliko. Man atrodo, kad atsakiau į daugumą iškeltų klausimų. Dabar vyksta viešos konsultacijos. Aš jau minėjau susitikimą, kuris įvyks kovo penktąją dieną. Pakviesime ekspertus ir valstybių narių atstovus Taip pat mielai pakviesime ir parlamento ekspertus. Tikimės jūsų laukti tame susitikime, nes tai turi būti atviras, skaidrus procesas ir mes nebandome nieko slėpti. Mes norime viską padaryti kuo įmanoma geriau. Tema nėra lengva, žinome ir iš praeities, netiesiog nežemės paskirties keitimas nėra paprasta tema, bet mm, aš manau, kaip sakiau ir pradžioje, prieimus aiškius sprendimus, sprendimus, kuriuos jau prieimi teisės aktų, e, tus e, tvirtinančios institucijos patvirtinusios direktyvą. Aišku, dar daug kas visgi priklauso nuo detalių, nes čia svarbus ir kriterijai, tačiau, man atrodo, buvo nuspręsta dėl šių dviejų kategorijų, dėl didelės rizikos kategorijos, kur palaipsniui būtų atsisakoma tų žaliavų ir tų kultūrų. Ir labai svarbu, kad gamintojai galėtų parodyti, įrodyti papildomumą ir pa įrodyti, kad jie neprisideda prie miškų kirtimo ar, ir kad nesielgia tokiu būdu, kad e, perinama, plečiamasi ir naudojama mažai CO2 išskiriančių kultūrų gamybos plotus. Taigi tiek būtų, ponė pirmininkė, ir mes komisijoje esame pasirengę vesti dvišalės diskusijas ir galime aptarti ir techninius klausimus su ekspertais, kurie nusimano kur kas geriau nei aš. Dėkoju. Ačiū, ponia Vansten. Dėkoju už klausimus, kolegos. Tęs... Mes šiek tiek greičiau apsvarstėme šį klausimą, dabar perėsime prie kito klausimo. Tarp institucinės dėrybos informacija apie vykstančias tarp institucinės dėrybas kalba eina apie Europos parlamento ir tarybos reglamentą, pagal kurį įsteigiama programa Horizontas Europa. Tai yra mokslinio tyrimų ir inovacijų pagrindų programa, kur ištiesitos dalyvavimo ir sklaidos taisyklės. Norėčiau priminti kad antrasis trilogo posėdis įvyko sausio 29 dieną ir aš norėčiau suteikti žodį ponui Nika dviems minutėms. So, uh, so e, Labą dieną, labai ačiū. Nėra jokių didesnių pokyčių nuo paskutinės informacijos. Šiandien vyko tarybos posėdis ir dar laukiame jų pozicijos, nes kol kas iki šiol tarybos pozicija nebuvo labai lanksti. Kitas trilogas vyks ketvirtadienį ir visi svarbiausi klausimai turėtų būti tada aptarti. Na ir E, informuosiu Jūs apie tai, kas bus naujo. Kol kas nulinis progresas svarbiausiais klausimais, e, įskaitant MVI, greitas procedūras ir taip toliau, ir taip toliau. Tokia labai trumpa ataskaita po pirmų dviejų trilogų. Gerai, ačiū. Atrodo, kad sunkus e, klausimas. Kitas trilogas, kaip sakėte, ketvirtadienį, tai yra vasario 21 diena. Pane Toja, atsiprašau, nepamačiau, kad keliate ranką. Ačiū, pirmininkė, šio klausimo norėčiau. Noriu dar kartą pakartoti komitete, ką ne vieną kartą yra sakęs ponas Nika. Kalbama buvo apie trilogą ir mes puikiai suprantame, su kokiais sunkumais susiduria šis dokumentas, kuris yra labai sudėtingas. Žinoma, mes, mes remiame mūsų pranešėją ir noriu papraš, paprašyti pono Niką atsakyti vieną klausimą, galbūt galėsite man atsakyti vėliau. Jis e, žino, kad tai svarbu mums visiems. Tai yra MVI iniciatyva. Pavyzdžiui, vieno langelio sistema MVI siekiant laipsniškų inovacijų skatinimo. Ir tam reikalingo parlamento sutikimo. Norėčiau sužinoti iš jo, kokia čia situacija. Aš žinau, kad klausimas yra naujovių taryboje. Ir ten mūsų pasiūlymas gali būti šiek tiek pakeitas. Turime tokią laipsnišką inovaciją pagal horizonto programą, bet jeigu pateiks į tarybą, neišliks 2,5 milijardo eurų skaičius. Mes kalbėjome bent apie tai, kad 60 procentų būtų skirta MVI tos sumos. Reikėtų numatyti fiksuotą dalį, nes to reikia nes mes, parlamentas, norime pasakyti, kad nepaliksime e, MVI ir jų bandymų siūlyti naujoves ateitai. ateičiai. Tai yra mums labai svarbu ir mes nenorime šių pozicijų apleisti, nes kitaip mes savo pareigos MVI atžvilgių ne, neatliksime. Aš žinau, kad nelengva šešiems pranešėjams to pasiekti, bet parlamente buvo balsuota ir turime toliau šios, šią poziciją remti. Tai yra sprendimas, kurį parlamentas priėmė ir esmę jo turime išlaikyti. Atsiprašau, kad ilgai kalbu, bet tai yra labai svarbus aspektas man ir mano frakcijai. Ne, jūs visiškai neilgai kalbėjote, ponia Anika, ar norite atsakyti? Noriu patvirtinti taip dar kartą, kad šis klausimas yra darbo atvarkėje vieno langero principas. 2,5 milijardo eurų taip pat yra mūsų pasiūlyme ir jie dar turi būti aptarti su taryba. Ir taip pat 70 procentų horizontalaus paskirstimo MVI, visa tai yra mūsų tekste. Yra dvi galimybės. Jeigu taryba parodys būtiną lankstumą, kad galėtų dėrėtis su parlamentu, tai baigsime darybas kitą mėnesį, kovo mėnesį. Jeigu ne, kitas parlamentas baigs darybas taip pat kovo mėnesį, 2020 metais. Deja, nedaug galima padaryti, nes iš mūsų pusės turime aiškius įgaliojimus, vienbalsišką visų frakcijų paramą. O kol taryba bus nulinė lankstumo, nebus, jeigu taryba neturės galiojimų dėlėtis dėl vieno procento, tai mes turim, galime suprasti, kad nebus įmanoma pajudėti. Taigi, arba jie turėtų dėlėtis nekenkdami mūsų svarbiausiams pozicijams, arba kitas parlamentas kita, kitais metais kovo mėnesį turės baigti diskusijas dėl šio pranešimo. Atrodo, iš tikrųjų, labai sveitinga. Ponas Eileris. Taip, tai yra sudėtinga užduotis. Viena vertus visos politinės frakcijos nori, kad jiems rūpimi klausimai būtų keliami pirmą pusę, pirmą vietą. Net neturėtume nerimauti. Žinome, kad žalieji visą laiką nori nurodyti Paryžiaus sustarimą, socialistai nori kalbėti apie MVI programą. Mes norėtume, kad pagerėtų greitos, greitųjų procedūrų klausimai ir taip toliau. Akivaizdu, kad tokioje situacijoje parlamentas nenusileidžia niekur esminėse pozicijose. Ar geriau būtų dėrėtis per kitą kadenciją DFP kontekste, aš nežinau, abejoju. Nes jeigu jūs sudėrėtumėte ir svarbiausios e, parlamento pozicijos išliktų e, dalinėme sustarėme sutarėme, tai mūsų pozicijos būtų daug stipresnės derantis dėl biudžeto. Nes anksčiau biudžeto tas kietis būdavo numatytas ir tada žiūrėtumėme, kiek tinka parlamento pasiūlymas. Jeigu iš principo dabar būtų sutarta su taryba ir patvirtintos bazinės parlamento pozicijos, turėtume stipresnės pozicijas darėtis, nes valstybės narės taip pat bus sutarusios dėl kažko ir bus sunku tai sumažinti, nes kitaip taryba sako, nekalbėsime apie mažinimus, tiesiog sumažiname biudžetą ir gyvename iš jo. Taigi taktinė prasme būtų prasminga pasiekti sutarimą, sutarimą iš anksto. Nors ir tektų vėl dėrėtis dėl biudžeto kitų metų pradžioje, nes šių metų antroje pusėje turbūt nieko svarbaus nevyks. Taigi iš principinės perspektyvos atrodo būtų prasminga susitarti o labiau praktinė prasme. Taryba abejoja teisinių pagrindų ir ieško sudėtingo sprendimo, rengdama trilogus pagristą tarp institucijų dialogų ir geresnio reglamentavimo sustarimu. Bet trilogas vyksta ir galiausiai turime žiūrėti ir pasiekti kompromisą yra verti to, kad atsakytume iš dalies savo teisinės pozicijos ar ne. Manau, kad nieko neprarandame, net laimėti galime daug. Na ir bendriau kalbant, mes tikrai esame užstrigę, nes turime septynias parinės sritis. E, nuo sveikatos iki kvantinių dalykų. Tie dalykai yra sudėtingi, na, mūsų ambicijos didelės, bet negalime toms programoms pasakyti, kokius konsorciumus galima kurti. Dabar galima būtų pasakyti, galima būtų skaityti finansavimą, sukurti konsorcijumus panašiai kaip Horizontas 2020 programoje, bet ko gero tai nebus Horizontas 2020. Tai priklausys nuo to, kokias svarbiausias iniciatyvas matysime per kitą programą. Tai jau dabar kišame pagalius į rakutus esamoms programoms, nes negalima pasakyti, kur norime eiti. Ar norime, kad tai būtų padaryta kaip horizontas 2020 atveju, bet po 21 metų tai netiks. Ar liepiame laukti, galvodami, kol apsispręsime, kaip viskas atrodys po 21 metų, bet tada negalėsime tų, to parengimo etapo finansuoti, nes e, finansuotume kažką, kas teisiškai neegzistuoja. Taigi reikia galvoti, ką mes taktiškai, politiškai norime daryti. Jau dabar per Brexitą blokuojame iniciatyvas ir naujoves. Todėl reikėtų pasiekti solidaus kompromiso. Mums reikia ne daugumos paramos, bet vienbalsio balsavimo ir siekti geriausio rezultato. Jeigu nepavyks, tai nepavyks, bet jeigu pavyktų, tai būtų naudinga visoms suinteresuotams pusėms bendrai, bendram sąjungos suvokimui, kad jį gali veikti ir turėtume kur kas stipresnę padėti prieš darybas dėl biudžeto, nes tuomet taryba spręs, ką jie nori, ko jie nori atsisakyti, kiek jie nori mažinti, kokią programą tai yra sunkiau tarybai padaryti, negu kad pasakyti, mes mažiname biudžetą bendrai. Iš tikrųjų, šis dosie labai sudėtingas. Dabar perinu prie kitos temos, lygiai tokios pačios sudėtingos temos. Na, ji tokia sudėtinga, kad jie teko atidėti. Taigi dabar perinu prie kito punkto. 15 punktas skaitmeninės Europos programos 2021-2027 metų laikotarpių sudarimas. Noriu priminti, kad pirmasis trilogas vyko vasario 13 dieną. Dabar suteiksiu žodį poniai Lina. Dvi minutės. Ačiū. Iš tikrųjų, ši tema irgi sudėtinga, kaip nors gal truputį paprastesnė, kaip sakė pirmininkas, praėjusią savaitę baigėme pirmąjį ir vienintelį trilogą, taryba buvo pasirengusi bendradarbiauti, dėl to mums pavyko susitarti dėl politinių klausimų, kurie nebuvo išspręsti po e, berots šešių techninių sustikimų. Rezultatas yra subalansuotas, jis atspindi programos e, apriepti ir jos tikslas. Ir tarp e, politinių klausimų, dėl kurių vyko dėrybos, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą. Visų pirma, buvo nustatytas tikslas e, racionalizuoti šią programą, remiantis dabartinę sistemą. Parlamentui buvo tai labai svarbu, mes, mums nebūtų buvę prasmės apie tai kalbėti, jeigu nebūtų užtikrintas saveikumas. Taigi programa yra racionalizuota, vis dėlto ji palieka komisijai pakankamai veiksmų laisvės, kad galėtų uh, E, valdyti tą programą per tiesioginį gyventinimą. Taip pat yra atsižvelgiama į etikos dimensiją, kalbant apie antrą tikslą, tai yra dirbtinį intelektą. Ir yra numatomos etikos gairės, kurias turėtų parengti e, aukšto lygio dirbtinio intelekto darbo grupė, kuri veikia komisijoje. Taip pat Yra numatoma kontrolė, e, kuri turėtų poveikio ne, reikalavimų netitinkančių projektų finansavimui. Taip pat mes labai akcentuojame atvirą ir konkurencingą procedūrą, projektų atrinkimo procedūrą ir galiausiai susitarimas apriepia tik dalį teksto, kadangi e, kiti klausimai kurie yra horizontalūs ir susiję su DFP, nepateko į dėrybų sritį. Mes norėjome įtraukti tą susitarimą, kurį pasiekėme praėjusią savaitę ir, žinoma, išsaugoti savo poziciją dėl tų klausimų, dėl kurių buvo balsuota gruodžio mėnesį ir dėl kurių nebuvo deramasi, bet, žinoma, mes dar laukiame tarybos patvirtinimo raštu. Ir norėčiau dabar pareikšti dėkingumą komisijai. Komisija mus tikrai rėmė visą laiką. Ir taip pat noriu padėkoti ir pirmininkaujančiai Rumunijai, kuri skyrė labai daug pastangų, labai stengiasi iki paskutinės dėrybų minutės. Ir nors pono Buzeko nėra, mūsų įtrė pirmininko nėra, jis e, vadovavo trilogų ir noriu jam labai padėkoti. Ir galiausiai noriu padėkoti sekretoriatui ir savo darbuotojams už puikiai atliktą darbą. Ačiū. Ačiū. <coughs> Dėkoju už aplodismentus, kurie, žinoma, skiriami jums, ponui Buzekui ir darbuotojams. Tikiuosi, kad e, pona Buzeką informuosite apie tos komplimentus, kurie buvo išsakyti jo adresu ir kurių jis tikrai nusipelno. Dabar pereikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Trilogas šią temą įvyko sausio 22 dieną, kitas trilogas numatytas šį vakar. Berots, norėčiau dabar paprašyti ponios Virkunen papasakoti mums apie pirmąjį trilogą. Kaip jau sakiau, antrasis vyks šį vakar. Ačiū pirmininkė. Kaip jau e, sakiau anksčiau, na mes jau, aš jau jums pasakau, ką aptarėme. E, E, daugiausia dėmesio skiriame transporto daliai. Šį vakarą ir toliau kalbėsime apie transportą. E, per trilogus netiek jau daug kalbama apie energetiką ir skaitmeninius aspektus, tačiau tais klausimais vyksta techniniai susitikimai. Po šio vakaro trilogo yra numatytas dar vienas trilogas ir labai gali būti, kad sustarimą pasieksime kovo mėnesį ir galėsime jau kovo mėnesį bendrame susitikime su TRAN komitetu balsuoti. O plenarnėme posėdėje galėtume balsuoti balandį, bet žinoma, dar ne, neaptarėme energetikos klausimų, tikiuosi šį vakarą nuo jų pradėti. Ačiū. Jeigu nesutarsite šį vakar, tai yra numatytas dar vienas trilogas kovo 7 dieną. Bet tikiuosi, labai tikiu, tikėkime, kad jo neprireiks. Ar yra kitų klausimų? Panašu, kad ne. Todėl noriu informuoti, kad kitas mūsų posėdis, kuris buvo iš pradžių numatytas kovo ketvirtą dieną, e, yra atšauktas. Taigi kitas posėdis vyks kovo 18 dieną, pirmadienį nuo 15 iki 18.30. Dabar baigiu posėdį. Ačiū visiems už dalyvavimą.